Dear colleagues, I think we will start the meeting because uh, we... Mėly kolegos, turime pradėti posėdį, nes darbo tvarkė yra punktų, kurių svarstymas užtruks, nebegaliu atidėlioti posėdžio pradžios. Pusė vienuolikos bus balsavimas, taigi tie, kurie pamiršote balsavimo korteles, tai turite laiko jas atsinešti. Taigi noriu pradėti posėdį. Labas rytas. Visiems pradedame nuo, nuo darbo tvarkės tvirtinimo, tai yra antrasis darbo tvarkės punktas. Yra vienas darbo tvarkės pakeitimas. Ir noriu informuoti, kad atidedame pono Luhano pranešimo svarstymą dėl ekonominės, socialinės ir teritorinės sanglaudos siekio ES visuotinio konkurencingumo būtinos sąlygos. Nepavyko išversti 105 pakeitimų, kurie pateikti šiam pranešimui. Jie bus parengti tik tai penktadienį Liepos 9. Ir todėl balsuoti šiandien negalėsime, o pranešėjas nusprendė atidėti balsavimą dėl šio pranešimo e, posėdžiui, komiteto posėdžiui, kuris vyks rugsėjo 28-27. Taigi, tai niekas neprieštarauja to, kad darbo karkį ir tvirtiname. Noriu Jūs taip pat informuoti, jog kaip įprasta mūsų posėdis yra transliuojamas internetu. Dabar periname prie trečiojo darbo tvarkės punkto, tai yra Birželio antros ir trečios dienos posėdžio protokolų tvirtinimo. Protokolas yra išdalintas nariams ir, kaip ir visada, protokolas bus laikomas patvirtintų posėdžio gale, jei niekas per posėdį jam nepaprieštaraus. Dabar perinu prie ketvirtojo darbo tvarkės punkto, pirmininko pranešimai. Norėčiau pateikti keletą pranešimų. Čia turėjo būti Vengrijos delegacija, ji čia ir yra labai svarbu. Tai labai svarbu, nes norėčiau pasveikinti pirmą kartą kolegas, poną Tomą Šafelidžį, nacionalinio vystimosi ministrą pona Čioba Gelenį, ministro asmenį sekretorių. Ačiū, kad atvykote. Nežinau, ar ponė Andrėja Hanzeroš yra. Ji taip pat čia. Tuomet malonu pasveikinti ir jūs. Pone Hanzeroš yra nacionalinio vystimosi ministerijos skiriaus vadovė. Taip pat e, noriu pasveikinti ES reikalų ministrą Jūs nepaprašėte žodžio, neišreiškite noro pasakyti, bet jei norėsite, prašome pakelti ranką. Noriu taip pat kai ką pasakyti apie koordinatorių posėdį. Koordinatorių posėdis įvyko Strasbūre ir noriu Jūs informuoti, jog koordinatoriai nusprendė pasiūlyti štai ką. Visų pirma, komitetas teikė žodinį klausimą komisijai dėl pagrindinių ateities anglodos politikos gairių ir prašysime diskusijos šio klausimo per pirmąją e, spalio mėnesio sesiją. Taip pat buvo pasiūlyta teikti rezoliucijos projektą, diskusijas šio klausimu baigti disku, rezoliucijos projektu ir jos tekstas lintas prieš mm, nepaprastai komiteto posėdį rugsėjo mėnesį. Ten bus pastebėjimai apie sanglaudos politikos ateitį. O pakeitimus reikia įteikti iki rugsėjo 27-28, kuomet ir balsuosime dėl rezoliucijos. Kitas klausimas žodžiu, tai dėl būsto politikos. Jis bus skirtas tarybai ir koordinatoriai susitarė dėl abiejų žodinių klausimų tekstų ir tekstas išdalintas e, komiteto nariams. Taip pat svarstėme, kokias nuomonės renks regionų plėtros komitetas. Pirmoji nuomonė dėl finansinio reglamento taikytino sąjungos biudžetui Mes turėsime paruoš, parengti savo nuomonę šiuo klausimu ir ją parengs APP frakcijos atstovas. Dar nežinome tiksliai kas. Iš tikrųjų, tai Jan Olbricht. Taip pat ruošime ES e, nuomonę dėl ES strategijos dėl juodosios jūros. E, socialdemokratai siūlo pona Bostinarų kaip pranešėją renkti šią nuomonę. Ir dar viena nuomonė dėl BVP ir pokyčių uh, įvertinimo besikeičiančiame pasaulyje. Ir uh, nuomonę renks ponas Jean-Paul Besi. Kiti klausimai, kuriuos svarstėme koordinatorių posėdėje dėl specialaus komiteto steigimo dėl biudžeto iššūkio ES po 2013-ųjų. Tai yra naujas specialusis komitetas. Ir pirmasis šio komiteto posėdis jau įvyko. Iš viso komitete draugė su pakaitiniais nariais yra 97 parlamento nariai, o iš regionų plėtros komiteto jame dirbs 17 atstovų. Aš tikiuosi, kad kolegos bus aktyvus šiame komitete, kuris tikriausiai dirbs bent metus ir parengs parlamento poziciją svarbiausiais klausimais e, dėl laikotarpio po 2013. Taip pat noriu Jūs informuoti, jog draugė su koordinatoriais dar turėsime apsvarstyti, kaip savo darbą susijęsime su tuo komiteto darbu Ir dar padirbėsime šiuo klausimu su koordinatoriais. Tuo ir norėčiau baigti ketvirtojo darbo tvarkės punkto pristatymą ir dar kartą noriu pasveikinti poną Rudį Demot, Valonijos regiono vadu, ir prancūzų bendruomenės vadovą. E, jis yra E, pirmininkaujančios Belgijos atstovas ir dirbs šiame poste e, visą pusmetį. Mums tikrai malonu, kad turėjote galimybę ateiti čia šiandien ir pristatyti pirmininkaujančios valstybės e, prioritetus rytyje, kuri rūpia mūsų komitetui ir tuo norėčiau suteikti Jums žodį, bet prieš tai norėčiau išreikšti viltį, kad Jūsų atstovai lankysis mūsų posėdžiuose per ateinantį pusmetį, nes prasideda tikrai svarbus ir sudėtingas laikotarpis, pasirengiant laikotarpiu po 2013. Ir daugiau nebedelsdama noriu suteikti žodį Jums. Prašau. Merci, Ačiū, ponė pirmininkę, nedelsdamas pasinaudosiu progą ir pasakysiu, kad man bus labai malonu, jeigu mm, šitos darbus e, seksime labai iš arti tiek aš, tiek mano bendradarbiai. Ponios ir ponai, man labai didelė garbė atstovauti Belgijos pirmininkau, pirmin, Belgiją pirmininkaujančią ES taryboje, o taip pat pristatyti Jums mūsų darbo programą sanglaudos politikos rytyje. Visų pirma, norėčiau pasakyti, kad sanglaudos, ekonominės sanglaudos, e, socialinės ir teritorinės sanglaudos politika yra didžiausias Belgijos prioritetas pirmininkaujant. Mes esame įpratę sakyti, kad Pirmininkaujanti valstybė neturi nuomonės, ji nedalyvauja diskusijose, tačiau pirmininkaujanti valstybė turi prioritetų. Sanglaudos politikos ateitis po 2013 metų dabar yra nagrinėjama. E, yra viena iš tų prioritetų. Pirmiausia yra darbo tvarkės klausimas. Kita rudenį komisija paskelbs savo penktąją sanglaudos, penktąją sanglaudos ataskaitą, kurioje bus pateikta išsami situacijos analizė. Ką padarėme ekonominės konvergencijos rytyje, kaip ta politika prisidės ir prisideda prie ES e, strateginių tikslų siekimo, kaip ta politika siejasi su kitomis ES politikomis bei ES valstybių narių politikomis, Žodžiu, tai yra visa eilė atvirų klausimų, kurie jau dabar yra iškilę. Taigi pirmiausia, reikėtų iškelti pirmiausias gairias, ką daryti sanglaudos politikos rytyje po 2013 metų. Kokia bus bendroji struktūrinės politikos architektūra, kokie bus E, strateginiai pagrindai ir kaip tai susijęti su strategija 2020, kaip atsižvelgti į kai kuriuos naujus iššūkius, o būtent į tvaraus vystimo iššūkį, kokie yra prioritetai, ties kuriais ta politika turės būti koncentruojama ir galų gale, kaip užtikrinti didesnį šių instrumentų efektyvumą, būtent e, e, struktūrinių fondų. Taigi, ponios ir ponai, daug rengiam, parengiamųjų darbų jau buvo atlikta šios klausimus sprendžiant. Buvo tarpinis posėdis, buvo 2020 e, regionų e, studija pateikta, buvo taip pat pateikta barka ataskaita ir taip pat buvo uh, buvusių regioninės politikos komisarų e, indėlis labai žymus padarytas, taip pat ir jūsų, ponė pirmininkė. E, regioninės politikos klausimai daug kartų buvo keliami, sakykime, Marijas Naskalas, kai pirmininkavo čekai arba visai neseniai Saragosoje, kaip pirmininkavo ispanai, Europos taryba taip pat kėlė šį klausimą metų, e, šių metų kovą. Sanglaudos politika turėtų pasitarnauti įgyvendinant 2020 strategiją. Ne vėliau negu 14 e, Liepos e, taryba patvirtins programų 2007-2013 įgyvendinimą. 14-15 E, balandžio regionų komitetas prieėmė Michel Schneider pranešimą apie sanglaudos politikos ateitį. Ir galų gale jūs patys, ponios ir ponai parlamentarai, jau mm, keletą mėnesių labai intensyviai mastote šią temą ir jūs padarėte labai nemažai išleidote labai nemažai rezoliucijų, vieną iš jų išleidote taip pat ir praeitą savaitę. Būtent e, tai, viską tai yra susijęs su e, regioninė politika, su kova su ekonominė ir finansinė krize, būtent netitrūkstant nuo antrojo tikslo. Taip pat apie sanglaudos E, politikos ateitį. E, dar patvirtinsite vieną dokumentą ir aš jo labai nekantry laukiu. Tiek parlamentas, tiek sostinėse, tiek regionuose supranta, kad kiekvienas iš mūsų kažką galvoja, kažką analizuoja, bet kiekvienas iš mūsų tuo pačiu nori nubrėžti tos politikos gairės. Taigi, e, Pirmininkaujant e, Belgijai mes labai daug dėmesio skirsime sanglaudai ir mes iš tiesų labai labai įsigilinsime į šią temą. Tačiau klausimų kyla ne vien dėl darbo atvarkės. Sanglaudos politika yra tokia politika, kuri yra įrašyta į mūsų sutartis ir mūsų sutarčių dėka ši politika įgyja visišką legitimumą. Be to, Belgija turi tikslą sukurti e, ekonominę, socialinę ir e, kitokią sanglaudą, kuri yra būtina subalansuotam ES kūrimui. Aišku, mes kol kas neturime tikslių konsu, kontūrų, kadangi yra iškiausi krizė ir labai didelės pasiekmes tiek darbo vietoms, tiek socialiniai sanglaudai. Kartu su 2020 strategija komisija patikslino, kaip krizė išryškino struktūrinės silpnumus mūsų E, Europos ekonomikoje. Tai yra e, regionų, teritorijų, sąjungos, miestų garantas, augimo garantas. E, mes galėsime struktūrinius instrumentus kurti ir galėsime kurti naujas darbo vietas. Šalia to reikia kelti klausimą, ar sanglaudos politika nėra vienas iš pagrindinių instrumentų gilinant vidaus rinką. Kągi galime pasakyti apie jos vaidmenį strategijoje 2020. Man norisi pasakyti, kad šita strategija iš tiesų iškelia į pirmą vietą tą e, sanglaudos politiką. Pirmininkaujant Belgijai labai pageidautina, kad ES veikimas per struktūrinius fondus išliktų ir netgi sustiprėtų. Sanglaudos politika turi likti stumiamąją jėgą palaikant regioninį vystimą visoje ES teritorijoje. Europos pagrindinė e, politika Ir tai yra vienas iš e, Belgijos tikslų yra toks, kad pratestumėm anksčiau pirmininkavusių jų darbus. Ir kad pratestumėm tą puikų darbą, kurį atliko pirmininkaujantį Ispaniją ir Belgiją E, Europos parlamentas. Pirmiausia, čia turiu galvoje apie teisės aktų pasiūlymus dėl supaprastinimo ir dėl bendro reglamenta, reglamentavimo. Pirmiausia, e, yra kalbama apie efektyvumą ES sanglaudos politikos, ar Europai reikia to ekonominio vystymo politikos svarstysime, o jeigu nuspręsime, kad reikia, tai tada spręsime, kaip tą politiką įgyvendinti. Mes valstybių narių norėtume paprašyti galvoti dviem, dviem kryptimi, kryptimis. Pirmiausia, kokiuose srityse galime e, įsikišti ir kaip galime visą tai susijęti su strategija 2020. Pirmiausia, reikėtų nuspręsti, kokios prioritetinės temos svarbiausios yra e, šiai temai ir taip pat kokie tikslai yra siektini. Reikės labai pagalvoti, temų, kokias temas turėsime, dėl kokių temų turėsime apsispręsti ir šioje srityje labai glaudžiai bendradarbiausime su komisija. Būtent su komisija labai nustatinėsime tuos strateginius tikslus. Taip pat kelsime klausimus, kaip visą tai galima susijęti su kitais ES instrumentais bei politikomis. Mes mm, analizuosime įvairius įsikišimo būdus, intervencijos būdus, pasižiūrėsime, kaip regioniniai ir vietiniai veikėjai gali prisidėti prie ES e, tikslų siekimo. Mes taip pat reaguosime į, į struktūrinių fondų FEDER ir FSE fondų išlaikymą. Kitas dalykas yra Europos e, sanglaudos politikos e, geografinis nukreipimas. Regionin, regioniniai tikslai darbo vietų kūrimas turi sutapti su konvergencijos politika. Kokiuose regionuose reikėtų pagalvoti ir kaip visą tai padaryti. Šalia to mes pasižiūrėsime, kaip sanglaudos politika dera su regionų ir konkurencingumu. Ir žinoma, pasižiūrėsime, e, kaip galima nustatyti pereinamąjį laikotarpį ir kaip paskirstyti ES e, paramą atsižvelgiant į regionų įsivystymą. Pirmininkaudama Belgija dar e, porą klausimų spręs. Kaip e, Čia turėčiau galvoje prieigą prie paslaugų. Dar žinau, žinau, kad ir vakar apie tai kalbėjote. Visą tai svarstysime, kai vyks neformalus sanglaudos politikos ministrų susitikimas 22-23 lapkričio Liežė. Tame posėdyje aš jau buvau ponios Jubner pakviestas, į tą posėdį kviestas. Kaip jau sakiau įžangoje, jeigu norėsite, tikrai labai mielai atvyksiu prieš jūs atsiskaityti. Teritorinis bendradarbiavimas taip pat turi būti e, tarp svarstomų klausimų. Reikėtų kalbėti apie makro regioninę e, ekonomiką. Šis klausimas yra be galo aktuolus. Komisija juo labiau. E, gruodžio mėnesio bendrųjų reikalų taryboje išdėstė savo strategiją susijusią su Dunojumi. Ši tema bus ypatingai nagrinėjama aukščiausio lygio konferencijoje, e, kuri bus organizuota 30 rugsėjo 1 e, spalio Belgijos. Ponios ir ponai, Savo pasisakymą baigsiu patikindamas Jūs, kad esu visiškai pasirengęs bendradarbiauti su šiuo komitetu. Ir aš esu įsitikinęs, kad mums būtina tarp institucijų vystyti kaip galima glaudesnį dialogą. Ir galite pasikliauti Belgijos pirmininkavimu, kad ji stengsis supaprastinti ir palengvinti tą dialogą tarp institucijų. Ačiū uždėmesi. Ačiū, ponė ministrė ir norėčiau padėti diskusijas Lambert van Nisterojus. Pirmiausia pasisakys. Dank u wel. Um, gisteren hadden we al een debat met de nationale parlementen. Ačiū. Vakar vakare dar diskutavome su nacionaliniu parlamento atstovais apie tai, kaip galėtume kartu bendradarbiauti į mūsų komiteto darbo kontekste. Ir Tikrai galiu pasakyti, kad Belgija kaip pirmininkaujančioji šalis turi labai daug geros patirties bendradarbiavime tarp vyriausybinių lygmenių, tai, tai mums tikrai žada daug visko gero. Bet noriu paminėti vieną dalyką. Jūs kalbėjote apie, vakar jau kalbėjote apie tai, kas yra svarbiausia e, šioje tarptautinės sanglaudos politikoje. Uh, Ir tam, kad tokios teritorinės anglodos politikos įgyvenimas taptų realiu ir apčiopiamu, mums būtinas aktyvus regionų ir vie, e, kitų vietovių dalyvavimas. Lisabonos strategija numatė šiek tiek per daug atsakomybės komisijai ir valstybėms narėms. Ir mums atrodė, kad daugiau atsakomybės turėtų prisijimti valstybių narių regionai, kadangi 70 procentų investicijų į pramonę yra dėgiama regioniniu lygmeniu. Tad reikia, kad tos investicijos labiau atsipirktų. Kalbame apie tai, kad maždaug 2020 metais turėtų įsigalioti teritorinis paktas jis būtų sudarytas su valstybių narių regionais, tai būtų paktas įgyvendinantis, e, galtinai įgyvendinantis Europos strategiją 2020. Kalbėjome apie tai su e, kolegomis ir jie yra nusiteikę labai teigiamai tokio pasiūlymo atžvilgiu. Žinoma, visi turi savo struktūrą, kiekvienoje valstybėje narėje veikia skirtinga administracinė sistema, tačiau būtų logiška ir naudinga, jeigu būtų parengta penkerių metų programa, kurioje būtų teigiama, kad, tarkime, kalbant apie projektų finansavimą ir įgyvendinimą, visos valstybės narės sutartų, kad jos tai darys kartu su regionais. Ir tai būtų, tokia programa būtų pritaikyta kiekvienai valstybei nariai. Manau, kad mums reikia nuo pat pradžių galvoti apie tai, kad turėtume tarsi susitarti, tarsi sudaryti e, susitarimus su regionais dėl to, kaip bendradarbiausime. Kalbame apie e, tokius atvejus jau esame turėję anksčiau, vadovų įvairių susitarimai, dėl kurių buvo sutarta ir mūsų plenarinėje, plenarinių posėdžių salėje, kur dalyvavo šimtai atstovų iš valstybių narių. Taip pat panaši, panašus metodas yra taikomas ir energetikos tyrimų srityje, kur yra skiriama labai daug pastangų, labai daug investicijų. Jeigu kalbėsime apie CO2 išlakas, ten taip pat vyksta labai vaisingos diskusijos apie tai, kaip bendradarbiavimas gali būti naudingas. Tad manau, kad e, mums būtų labai įdomu sulaukti jūsų reakcijos į tokį pasiūlymą ir galbūt per ateinančius mėnesius galėtumėte būti ambasadoriais tokio pasiūlymo savo e, šalyse ir taip pat čia, kur vyks atvirų durų diena. Pane Hübner minėjo, kad kalbėsime apie esminius E, klausimus ir savo viziją dėl sanglaudos politikos ateities, apie ją kalbėjome jau ir vakar, bet man būtų labai įdomu sužinoti, ar jums visą tai yra pažįstama, ar jūs norėtumėte šitas temas aptarti neformalioje e, aplinkoje, neformaliuose susitikimuose ministrų lygmenių. Mes savo komitete turim tokią tradiciją Mes dažnai pasikviečiame į neformalius sustikimus e, kitų institucijų atstovus, tai vykdavo ir pirmininkaujant Ispanijai ir tikrai rezultatai buvo labai naudingi. Žinoma, ne visi gali pasisakyti ir, ir dabar ne visi galbūt visi, ne visiems užteks laiko, bet tikrai kas norės pasisakyti, tai labai prašom. Uh, Čia dar galime suteikti galimybę poniai Šlioter užduoti klausimą. Um äh, Ačiū. Aš su dideliu susidomėjimu klausiausi ministro, kai jis minėjo, kad rengėsi sutelkti dėmesį į struktūrinių fondų geografinio matmens tolesnį išplėtojimą. Manau, kad tai bus labai svarbu E, bandant išsiaiškinti, kurie regionai bus priskirti kokiam tikslui, kurio tai yra ypač svarbu. Ir būtent todėl ES nusprendė patvirtinti tokį požiūrį, kokį ir patvirtintų. Tai yra požiūrį paremta BVP. O Prancūzija abejojo šio kriterijaus tinkamumu. Uh, pasitelkiant jį, kad būtų pamatuotas e, regionų gerovės lygis. Galbūt reikėtų pasinaudoti kitais kriterijais šalia BVP, kad būtų galima tiksliau išmatuoti, įvertinti padėtį regione. Galbūt kai kuriuose regionuose BVP yra labai aukštas, aukštas 75 procentų, tačiau ten gali būti aukštas neužim, nedarbo lygis arba e, prastos socialinės tendencijos. Taigi, kokios pozicijos Belgija rengėsi laikyti šiuose diskusijose. Galbūt dar vieną klausimą išklausysime. Ačiū, ponė pirmininkė. Norėčiau pasakyti, kad mūsų frakcija mano, kad BVP kriterijų turėtų lydėti kiti kriterijai, vertinant uh, tą situaciją, ypač kovojant su klimato kaita svarbiausių politinių iššūkių. Gal reiktų pasakyti CO2 kriterijų. Ką Jūs manote apie tai, kad e, vertinant padėti regione būtų pasitelkiamas ne tik BVP dydis, bet ir kiti uh, kriterijai, nes situacija regionuose gali būti labai skirtinga. Pavyzdžiui, aš esu iš salų. Ten CO2 uh, išlakų kiekis tenkantis vienam gyventojui yra labai svarbus. Kitose regionuose labai svarbu, pavyzdžiui, e, iškastinio, sunaudojama iškastinio kūro kiekis ir kriterijus. Taigi galbūt reiktų pasitelkti kitokius statistinius duomenis, kad išsiaiškintumėm, kokia politika galėtų duoti pagidaujamų apčiopiamų rezultatų, kovojant su CO2 kiekiu. Taigi turime būti budrus Taip pat turime pasitelkti kriterijus atspindinčius įvairovę. Taip pat, kad tai galėtų mums padėti mm, išsiaiškinti, kokią politiką norime gyvendinti. Ačiū labai, išteiksime progą atsakyti ponui Demot. Taip, ačiū labai už užduotus klausimus. Norėčiau kreiptis į poną Panis Telroj, kuris kalbėjo pirmas. Jis kalbėjo apie konkretų miestų ir regionų dalyvavimą įgyvendinant strategiją. Esu visiškai įsitikinęs, kad strategija, kurią galėsime gyveninti Europos lygiu, nepavyks ir bus neveiksminga, jeigu nesugebėsime labai aiškiai ir konkrečiai jos įgyvendinimą įtraukti miestų ir regionų. Mes puikiai suprantame, kad šiandienos atspirties taškai yra pakankamai abstraktus ir jie tokie ir bus, jeigu aktyviai nedalyvaus įgyvendant strategiją suinteresuotos pusės. Ypač kalbant apie ekonominę plėtrą, mes žinome, kad sanglauda remiasi vienu svarbiausių principų tai yra pasiryžimas realiai imtis veiksmų įgyvendinant strateginę politiką. Aš pritariu tam principui, kuriuo paremta sanglaudos politika. Yra pasiūlyta keletą iniciatyvų, kurios galėtų būti įgyvendintos ir jos galėtų tapti ES politikos sistemos dalimi ir Galbūt galėtume netgi išplėsti tą dalyvavimo e, galimybę. Neturime pakankamai lėšų, finansinių priemonių užtikrinti visų iniciatyvų sėkmingai gyvendinimą, tačiau noriu Jūs patikinti, kad kadangi manau, jog dauguma man pritars, kad, na, aš galėčiau būti tokio savanoriško dalyvavimo vizijos ambasadoriumi skleidėjų tarp E, suinteresuotų pusių. Ir galiu jūs taip pat informuoti, kad Belgija turi tokį mechanizmą, kur visos federalinės sritys kartu paraleliai numato Europos 2020 metų strategijos įgyvendinimą. Taigi mes ketiname Belgijos 2020 metų strategiją ventinti pasteldami visų regionų dalyvavimą. Rūdienį bus patvirtintos gairės, kuriomis ir remsimės. Tai yra pavyzdys, žinoma, galbūt tai nėra visiškai nepriekaištingas pavyzdys, mes visi žinome, kad visos valstybės narės turi savo privalumų ir savo trūkumų, na, bet tokia sistema mums Belgijoje padeda aktyviau dalyvauti gyventinant Europos strategiją ir politiką. Neformalioje taryboje kur yra diskutuojamos politikos kryptis, mes aptarsime ir šį klausimą ir, ir išklausysime visų nuomonių. Ponis Koter ir ponas Fransi buvo uždavę šios klausimus. Šiandieną mums kyla kai kurių klaustukų, nesakysiu, kad abejonių, bet tiesiog klaustukų, klausimų. Pirmiausia, kaip e, e, ekonomikos paleitimą suorganizuoti. Ar P, BVP šiandieną yra pakankamas kad galėtumėm užtikrinti tokią stebėseną, kuri visus patenkintų. Klausimas yra kaip ir atsakymas. Ir savai mes suprantame, kad šiandieną jau turime kalbėti apie kitas metodologijas, apie kitus agregatus. Čia norėčiau duoti nuorodą į makroekonomikos teoriją. Tačiau šiandieną, jeigu jūs paminėsite tik tais vieną autorių, poną Sen, kuris yra ekonomikos Nobelio premijos laureatas ir kuris atidarė e, kelią tiems alternatyviems agregatams, pamatysite vieną dalyką. O būtent, kad mūsų bendram interesui reikia atverti analitinį spektrą. Tvariame vystime yra iškilęs CO2 klausimas. Aš nemanau, kad CO2 yra kažkokio būsimojo agregato sudedamasis elementas ir pakankamas elementas. Tačiau tai reikia atsižvelgti. Kita vertus, reikėtų atsižvelgti į, to, į tai, kad situacija labai niuansuota. Iš tikrųjų, 75 procentai ta maksimali e, riba yra viena iš temų, kurią turėsime galvosi, galvoti. Dėl phasing out, kodėl mes galvojame, kad, todėl kad šiandien neturime aiškaus sprendimo, bet kai yra 74 procentai pasiekiami ir kai dabar jau pakeliama kartelė ir jau 75 procentai nustatoma, tai Kodėl? Ar dėl to, kad tas slėpstis buvo pasiektas? Ar galima pasakyti, kad kai jau dabar 75 procentus viršysime, tai viskas jau uh, gerai ir viskas susitvarko? Na, karikatūriškai galima pasakyti, kad mums reikia kartu pagalvoti, kokių e, alternatyvių elementų galėtume imti. visiškai teisinga dėl da, e, nedarbo skaičių. Aišku, dabar jeigu dar kažką tai diskutuotumėm išsameu, tai ko gero užsitęstų be galo be krašto. Tačiau šiaip ar taip labai entuziastingai pritarčiau tam, kad iš principo labai reikia intensyviai galvoti apie kitus kvalifikacinius elementus. Aš žinau, kad uh, Visą tai užims labai daug laiko e, tie pasvarstymai ir vis, e, nenorėčiau vis tik tais blokuoti kitų diskusijų, kurios yra skubės diskusijos, sukeldamas tokį įspūdį, kad tiesiog diskutuojame, teoriškai diskutuojame dėl makroekonomikos principų. Tačiau išvada būtų tokia, kad jeigu mes norime ir toliau palaikyti augimo e, tikslus, vystyti e, Mes turime ir toliau diskutuoti apie vidurkius. Pone pirmininkė, ponas ministrė, aš norėčiau padėkoti Jums už pasisakymą ir už tai, kad taip įsipareigojote. Komisija labai didelį dėmesį skiriasi Belgijos pirmininkavimui kad galėtumėm iš anksto pasirenkti, padiskutuoti E, dėl formalaus ir neformalaus institucinės sąrangos, kad galėtumėm siekti teigiamos, e, teigiamo rezultato sanglaudos politikoje. Jūs žinote, kaip mes sprendėme klausimus dėl dabartinio biudžeto, kaip e, e kovėsi sanglaudos šalininkai ir kiti kaip vyko nesibaigiančios diskusijos ir kaip galų galę suradome tą sprendimą. Tačiau mano klausimai būtų tokie. Pirmiausia, kokia yra dabartinė situacija taryboje, kalbant apie sanglaudos politiką? Antras klausimas. Kaip parlamentas, komisija ir taryba gali dirbti kartu iš vien kaip galima mums sukurti tikrą partnerystę, kaip galima laimėti daugiau laiko ir kaip galima geriau apibrėžti tą sanglaudos politiką, siekiant palankaus sprendimo ir kuris dėja dramatiškai reikalingas mūsų Europos piliečiams. O taip pat, kokį vaidmenį čia suvaidins pirmininkaujanti Belgija, iš anksto rengdama sąlygas tikrai diskusijai. Būtent sakau, e, siekiant laimėti laiko, nes mums trūksta laiko, nors dar tik tais 2010 metai. Ačiū, ponė ministrė, už jūsų mielą bendradarbiavimą. Ačiū, Tomaš, Vokietija, prašom. Tisztelt elnök úr, miniszterelnök úr, kedves kollégák! Ačiū, ponė pirmininkė, mėly kolegos, ponės ir ponai. Norėčiau, pratesdamas išsakytas mintis, pasakyti, kad visiškai pritariu e, išdėstytiems Belgijos pirmininkavimo prioritetams, ypač vienam iš jų. E, sanglaudos politikai po 2013. Man taip pat malonu pastebėti, kad kalbant apie tos politikos prioritetus ir turinį po 2013, tai jie bus susijęs su 2020 strategija. Tuo pat metu leisiu savo ironiškai pajokauti. Per pastarąjį pusmetį nei viena ES institucija tiksliau visos ES institucijos svarstė tas pačias temas, kurdamos įvairiausius ekspertų komitetus, darbo grupės. Žinoma, komisijos narys Hanas taip pat dirba šioje, šiuo klausimu, mūsų komitetas taip pat. Uh, užsima šiuo klausimu. Parlamentas įkūrė specialų komitetą skirtą šiai temai. Taryba šį klausimą nagrinėjo pirmininkaujant Ispanijai ir rengėsi toliau svarsyti šį klausimą Belgijos pirmininkavimo metu. Mūsų komitetas irgi juo domisi, kaip sakiau. Taigi, ar Belgija kuri šiuo metu pirmininkauja, turi konkrečių pasiūlymų dėl to, kaip susijęti, suderinti strateginius pasiūlymus skirtus na, pernelyg bendradarbiauti noro neturintiems komitetams, pakomitečiams, agentūroms nes jei mums nepavyks suvienodinti mūsų požiūrių, požiūrio į šį klausimą, tai viskas taps labai miglota ir neaišku. Viskas taps ypač neaišku Europos piliečiams, kur, kuriuos tai konkrečiai tiesiogiai liečia. Pavyzdžiui, kaip vietos uh, valdžios vadovas Lenkijos kaime, tarkim, ką, kaip žmonės gali planuoti savo gyvenimus, jei ES politika yra tokia neskaidri, tai yra niekas nepasikeis, jeigu ji ir ateityje bus tokia neskaidri. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Κύριε Υπουργέ, Θα ήθελα να μου πείτε μια και μιλήσατε για... Ačiū labai. Pone ministrė, norėčiau, kad, e, kadangi jau kalbėjote apie tvarų vystimąsi, atsakytumėte į klausimus, kurie kilo diskusijų metu. Šiuo metu Krizė yra labai palietusi kai kuriuos Europos regionus ir šalis. Aš norėčiau išsiaiškinti, kokios pagrindinės regioninės politikos gairės turėtų būti būtent tuose regionuose, kurie labiausiai buvo pakviesti krizės. Būtent Baltijos valstybėse, Viduržėmio jūros valstybėse, Vengrijoje. Žinote, ką apie kalbu. Klausimo esmė būtų tokia, ar galima anticiklinę politiką tose valstybėse sukurti, kad būtų galima kovoti sėkmingai su krizės padariniais, ar galima tikėtis, kad toms valstybėms bus suteikta parama, siekiant išgyventi tą sunkų laikotarpį, kada tvarumas gali būti kai kuriuose valstybėse tame tarpe ir mano traktuojamas kaip prabanga. Taigi norėčiau išsiaiškinti, ar toms šalims galima padėti E, vystyti tokias investicijas, kurios būtų susijusios su tvarumu. Merci. Pone ministrė, prašom. Ačiū, ponė pirmininkė. Taigi pabandysiu paeiliui atsiliepti į tuos pasisakymus, kurie, kuriuos ką tik išgirdau. Pirmiausia, poniui Basinaru pasakysiu dėl e, tarybos, ateit, tarybos situacijos ir dėl sanglaudos politikos ateities. Taryba kol kas formaliai savo nuomonės nepareiškia dėl tos politikos, kol kas nebuvo jokių pasiūlymų nei komunikatų. Kodėl nebuvo? Ogi todėl, kad prieš tai turi būti dar kai, kuri, kai kurių iš ankstinių elementų, tokių kaip biudžetinis įvertinimas, nes mes puikiai žinome, kad pagrindinis klausimas, kuris kyla prieš e, leidžiantis į tolimesnės diskusijas dėl strategijos, ar turime pinigų. Aišku, kalbėsime ir apie tvarų e, vystimą, tai yra visiškai logiška minčių seka, bet ar turime priemonių, ar turime lėšų, ar kokios priemonės panaudosime. Pirmiausia, laikas. Laikas, kurį turime paskirti, aiškindami, kokia naudinga yra sanglaudos politika. Aš esu absoliučiai įsitikinęs, kaip ir daugelis stebėtojų, kad šiandieną ekonomiškai atsigauti galėsime tik tais tuo met, jeigu labiau pasikliausime sanglaudos politiką. Sanglauda. Kad sanglauda nėra atgaivinimo priešas arba stabdis. Ji yra tiesiog būtina. Be sanglaudos politikos mes esame tikrai pasmerkti susidurti su kai kuriais sunkumais. Taigi kaip galime įsijungti į tą darbą? Aš manyčiau, kad reikia kai kurių diskusijų, diskutuoti reikia e, taip kaip sakė ponas Tomas Deutsch maždaug, ironizuodamas dėl to, kur galima renkti seminarus, pokalbius, kokiose institucijose skelbti e, valią, kaip galima įgyvendinti mūsų vadinamą strategiją. Tačiau tuo pačiu metu reikėtų ir konkrečiai viską kalbėti. Aš sakyčiau, kad vienu klausimu mes negalime toliau kalbėti taip, kaip kalbėjome. Būtent mes negalime toliau išlikti mes negalime toliau e, piliečiams nerodyti to mechanizmo, sakykime, e, kad nebūtų viskas skaidru. Jūs kaip ekspertai iš tiesų galite prarasti vieną kitą apmąstymų gyją, tačiau aš kalbu apie tai, apie tuos vietos veikėjus. Kai kalbame apie vietos savivaldos organus, tai tikrai yra tokie, e, tokios institucijos, kuriomis reikia pasikliauti. O kaip viską reikia orientuoti? Tas Europos strategijos profilis turėtų būti, sakykime, statinė. Taigi e, reikia, e, tai galima sulyginti su tam tikra statinė. Ir jeigu susitarsime dėl strategijos, jeigu susitarsime dėl intereso e, tą strategiją įgyvendinti, tai taip ir padarysime. Interesas atsiranda tada, kai strategija gerai sustiguojama. Ir pirmiausia, ką mes galime padaryti, tai yra užtikrinti, kad jeigu mes kažkokią strategiją nusibriešime, tai tikrai laimėsime daugiau, negu būdami šalia tos strategijos, negi tos strategijos neapsibrėžę. Ponui Van Rompojui buvo parašytas atviras laiškas, kai jisai pradėjo eiti savo pareigas. Ir tame atvirame laiške buvo parašyta, mums reikalinga e, horizontali strategija, Ir galbūt atsitiks taip, kad sanglautos politika vieną gražią dieną e, pildys tą e, horizontalę strategiją. Vertikalę atsiprašau. Mes padarėme tokią išvadą, kad jeigu norime, jog 2020 strategija iš tiesų duotų savo vaisių visuose sektoriuose, tai tuomet reikia padaryti taip, kad tie, kurie prisideda prie tos strategijos vystimo, e, gautų kažkokius, kažkokį užmokestį, na, ne finansinį užmokestį, bet kalbu tiesiog apie augimo vaisius, kurie turėtų būti pastebėti, apie, apie pažangą ir panašiai. Iš tiesų mūsų ekonomikos struktūriniai sunkumai buvo labai išryškinti tos žinomos kole, e, strategijos. Kur trūksta grandinė, ogi ten, kur yra silpniausios grandelės. Tai būtent sanglaudos politikoje mes ir turime stiprinti tas silpnasias grandis. Ką galime pasakyti teritorinė prasme? Ogi tai, kad tikriausiai mes pasitarnausime. E, Pasižiūrėdami, kur konkrečiai turime dėti prioriteto, priori, prioriteto e, svarbiausius ele e, elementus. Ir manau, kad jeigu tai padarysime, tuomet bus galima pamiršti bent jau iš dalies tą teisėtą ironiją, kuri gali atsirasti tik tada, jeigu tik diskutuosime, tik teoriškai diskutuosime institucijose, nieko met tų savo diskusijų neįgyvendinami praktikoje. Taigi reikia įgyvendinti tam tikrus tikslus ir aš manau, kad galima pasakyti, atsakant į klausimus, kuriuos uždavė ponas Tremopulas, kad šiandieną e, tvariame vystime turime tam tikrų išteklių. Anksčiau vartojome tą terminą, nors per daug ir patys juo netikėjome. Aš manau, kad ateityje laimės tie, kurie būtent taip ir galvoja būtent tie laimės, kurie reikia mūsų visas priemonės suteikti, sutelkti į išteklius, kurie mažėja ir kuriuos mes turime labai racionaliai naudoti. Reikia naudoti mažiau energijos ir gaminti daugiau. Reikia sutelkti mūsų išteklius tam, kad galėtumėm efektyviai pasirinkti strateginius ir ekonominius tikslus, nesvarbu, ar tai būtų e, vertikalūs tikslai, ar, ar taikomi e, didelėse teritorijose. Taigi būtent tokio siūlo turėtumėm laikytis, e, vystydami savo mintis. regioninės politikos negalima vystyti tada, jeigu neturime stipriai susimobilizavusių regionų, kurie siekia tos politikos. Toks klausimas, kuris pasirodė kai kuriuose pasisakymuose, tiesiog raudonų siūlų ėjo. Pabandysiu jį atsakyti. Mums reikia pažiūrėti, kas tose politikose, kuriuose yra įgyvendinamos, duoda pridėtinės vertės. Reikia atlikti tam tikrą stebėseną, kada galima būtų nustatyti, kad jeigu kažką investavome, gavome gražą iš to, gavome kažkokios naudos. būtent reikia pas, paimti kažkokį tai pradžios tašką ir pasižiūrėti, kaip nuo jo vysty, vystėmės. Merci, ministre. Euh, Ačiū, ponė ministrė, sveikas atvykę atvykę į mūsų komitetą. Manau, kad jūs turėsite dar kartą, mes turėsime dar kartą progos jūs labai netrukus susitikti. Turiu keletą klaus, klausimų. Ar galite savo pirmininkavimo vaidmenį apibrėžti? būtent kalbant apie urbanistinį sanglaudos politikos aspektą. Kaip žinote, ponas pirmininkė, daugelį ES miestų didėja BVP, o paradoksas yra tas, kad vis tik tais socialinė neligybė tiesiog labai plečiasi. Taigi socialinėje politikoje kalbant apie miestus, kur jūs savo prioritetus išdėstysite? Ar statybose kažkur, ar, ar, ar darbo vietų kūrime? Kaip žinote, jūs E, po kelių dienų bus urban vertinimai pateikti, būtent e, kur bus nustatyta, kaip vietinės institucijos, kaip vietiniai veikėjai dalyvavo įvairiuose veiksniu, veiks, veiksmuose. Norėčiau tiesiog paklausti, kaip į kokius veiksmus įsiliesite ateityje. Ir dar dėl, klausimas dėl gero valdymo. Kokia yra Belgijos pozicija dėl, e, kalbant apie atvirąjį koordinavimo metodą, ar tą metodą reikia išlaikyti, ar jį reikia kaip nors pakeisti, ar jo reikia atsisakyti. Štai tokius klausimus norėčiau užduoti Jums, ponas ministrė. Ačiū, Erika Maner. Kiitoksia puheenjohtaja. Arvoisa ministeri. Ačiū. Teidän kautenne on erittäin merkittävässä roolissa. Kai buvo pasakyta, pirmininkaujant atlieka vienas svarbiausių vaidmenų formuojant ateities anglodos politiką. Mes labai džiaugiamės, kad atvykote pas mus e, sudalyvauti šioje diskusijoje. Iš tiesų labai svarbu pažvelgti į regionę politiką truputį plačiau, pažvelgti į ateitį ir į Europos 2020 metų strategiją, kurią jūs taip išsamei pristatėte. Ir man daugiausia nuogastavimų kelia tas nederėjimas tarp sąnaudos politikos ir Europos 2020 metų tikslų, e, ypač kalbant apie biudžetą, būtų labai gerai, jeigu mes galėtume išvelgti tą ryšį tarp regionės politikos ir Europos 2020 metų strategijos tikslų, kad galėtume pamatyti, ar iš tiesų tuos tikslus mums pavyks pasiekti. Labai svarbu išlaikyti dabartinį biudžeto lygį, nes jeigu bus biudžeto mažinimas ir jeigu regionai nuo to nukentės, tai tikrai turės neigiamų padarinių, e, kalbant apie Europos 2020 metų strategijos įgyvendinimą. Ir dėl to tie, kurie yra atsakingi už šią politiką, turi gebėti į šios klausimus pažvelgti iš platesnės perspektyvos. Jūs kalbėjote apie prieigą prie paslaugų. Komisaras Hanas vakar taip pat apie tai kalbėjo šiek tiek konkrečiau. Jis kalbėjo apie tai, kad reikia užtikrinti prieigą prie e, plačiai juoščio interneto visose vietovėse. Manau, kad tai būtų labai svarbu siekiant užtikrinti geresnės galimybės ES regionuose kadangi labiausiai nutolusios e, vietovės turi turėti prieigą prie tokių paslaugų. Kalbėjome taip pat apie įvairius kriterijus, kolegos taip pat tai minėjo, Iš tiesų svarbu, kad jūs teigiate, kad reikia daugiau kriterijų, ne tik tai BVP kriterijaus. Tai yra ypač svarbu, kalbant apie rečiau apgyvendintas vietovės. Dar vienas svarbus kriterijus, kalbant apie ateitį, ir aš tikiuosi, kad jis bus svarstomas ir tarybos lygių, Tad norėčiau jūsų paklausti, galbūt jūs jau kalbėjote apie tai, kad e, Europos visuomenė sensta, gyventojai senėja ir ta situacija dar pablogės per ateinančius penkerius ar dešimt metų. Ir tai turės labai ryškų poveikį. Todėl būtų labai svarbu regioninėje ir sanglaudos politikoje numatyti tam tikrus kriterijus, kuriuos galėtume panaudoti kovodami su šiuo iššūkiu ir padėti toms vietovėms, tiems regionams, kur dėl to kyla problemų, būtent dėl gyventojų senėjimo. Nes jis žymiai paveiks konkur... tų vietovių konkurencingumą ateityje. Tad ačiū labai, dėkoju, kad atvykote ir tikiuosi ateityje vėl susitikti. I, I Ar šonas kelis yra salėje, jei ne, tuomet Olži Vlasek.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 Tačiau jeigu mes norime adekvačiai panaudoti visus turimus ekonominius išteklius, tai tuomet turime pasiremti ir konkrečiais rezultatais. Mes žinome, kad kai kuriuose regionuose yra tikras pinigų antplūdis, tačiau tie pinigai visai nepadidina BVP. Aš manau, kad būtų visai neblogai, jeigu įvestumėm tų struktūrinių fondų panaud... efektyvaus panaudojimo kontrolę. Ar turite jūs ketinimų tokią kontrolę įvesti? Tai toks būtų klausimas. Dabar dėl finansavimo. Dabartinės finansinės perspektyvos leidžia išteklių panaudojimą e, valdyti žemiausiame lygyje, netgi e, komunos lygyje e, dvi komunos Niderlanduose tą galimybę pasinaudojo. Ar turime e, informacijos, kaip efektyviai toks metodas veikia? O dabar norėčiau pereiti prie integruotos intervencijos. Čia norėčiau išsiaiškinti, ar turite kokiu nors ketinimu uh, įvertinti e, integruotą vertinimą urbanistikų mieste, miesto plėtroje. Finansinis instrumentas, kurį vadiname revolving credits, nebuvo pan, pakankamai panaudotas. Čia yra mano tokia nuomonė, tačiau nežinau, ar turėtumėm kažkokios konkretesnės informacijos šiuo klausimu. Dar dėl e, partnerystės tarp privataus ir viešojo sektoriaus, e, dėl bendrojo finansavimo, ar galima e, teikti finansavimą privatiems e, investuotojams, kol kas nieko nebuvo padaryta šioje sityje, ar turite tikslų tokią situaciją pagerinti. Ačiū, ponė pirmininkė. Dabar atsakysiu į klausimus. Pirmiausia, atsakysiu į tą klausimą, kurį uždavė mažiausiai du prelegentai. Urbanistinė vystimo dimensija. Aš norėčiau pasakyti, jog esu įsitikinęs, kad šiandieną negalima kalbėti apie teritorinį suskirstimą, apie sanglaudą, apie regioninę politiką, neturint vizijos, kuri numato miestų tam tikrą vaidmenį, metropolizacijos vaidmenį. Čia iš karto norėčiau nuraminti tuos, kurie bijos, bijotų, kad užmiršime kaimo zonas rūpindamiesi miestais. Aš manyčiau, kad kalbant apie vystymą reikia e, kalbėti daugia polių e, aspektų ir apie miestą, ir apie kaimą. Taigi urbanistinis aspektas yra toks aspektas, kuris mums labai rūpi įvairiuose lygiuose, nes šiandienos miestai tiesiog koncentruoja ir sutelkia mūsų civilizaciją. Ir čia kyla baisiai didelių iššūkių. Kalbant apie socialinę įtraukti, Šiandieną visi žinome, kad dėje, dėje e, miestuose urbanistinėme kontekste labai daug socialinių problemų kyla ir tos problemos turėtų būti nagrinėjamos iš esmės. Dar norėčiau pasakyti, kad Belgija bandys padaryti taip, kad socialinė įtrauktis taip pat tarptų viena iš svarbiausių temų. Taigi mes padarysime, mes surenksime konferenciją, renginį konferenciją e, Briuselėje 18-19 lapkričio, būtent apie socialinę atskirtį ir apie galimą socialinę įtraukti. Taigi Kitas dalykas, kurį norėčiau paminėti, yra tas, kad miestas ir metropolizacijos reiškinys yra iš tiesų labai didelis teritorinio planavimo klausimas, ne tik tais teritorinio, e, teritorijų tvarkymo klausimas, bet dar klausimas ir dėl to, kad e, problemos iškyla tarptautiniu mastu. Šiandieną matome, kad miestai besiplėsdami išeina iš savo valstybių teritorijų ir komisija labai, labai teisėtai kelia klausimus dėl tokios problemos. Aišku, Belgija, pirmininkaudama, taip pat e, paskirs tam klausimui seminarą Turne mieste. Mes pasiremsime visą patirtimį, kurią jau turi sukaupusi ES tarp Prancūzijos, sakykime, ir Belgijos, Lille, Kurtre ir Tonkre miestų. Dabar norėčiau pakalbėti apie kai kurių finansinių išteklių atblokavimą mūsų politikoms vystyti. Niekam nepaslaptis, kad labai brangiai mums visiems kainuoja e, ekonominė ir finansinė krizė. Ir darydami, priorit... E, darydami pasirinkimus turime orientuotis į prioritetus. Aš jau ne vieną kartą minėjau, kad kalbant apie strategiją 2020 ir e, mes turime koncentruoti savo išteklius ten, kur galime per protingą laikotarpį, per įvertintiną laikotarpį gauti teigiamų rezultatų ir pasiekti sėkmės. Taigi, kokį klausimą visi kėlėme visai neseniai ir koks klausimas tebe kyla? Mes žinome, kad Europos sąjunga, netgi tos valstybės, kurių tikslas yra paremti Europos federalinę politiką, turi sekti, kaip išleidžiamas kiekvienas eurocentas. Ir nepriklausomai nuo principinių pozicijų mes turime sekti ES bendrą pinigų masę, biudžetinę masę. Dvi pagrindinės masės yra dažnai minimos. Pirmiausia, tai yra ta pinigų masė, kuri susijusi su sanglaudos politika, su žemės ūkio politika ir kai pagalvosime, kai kalbame apie tas mm, e, pinigų masės, tai jų svoris yra 35 procentai maždaug kiekvienos Taigi mūsų tikslas šiandieną yra nesileisti į kažkokius tai ginklus, nes, e, ginčius, nes e, nieko gero iš to neišeis ir jokių konkretesnių rezultatų nepasieksime. Pasisakydamas ir atsakydamas į klausimas, norėčiau dar kartą priminti, kad sanglaudos politika neprieštarauja E, biudžeto politikai, mums reikia padaryti taip, kad sanglaudos politika įsilietų į strateginę politiką. Jeigu sanglaudos politika neturi būti vien tik tais Taigi kaip biudžetą toliau, kaip dėl biudžeto toliau spręsime. Jūs galite padėti vystydami tas diskusijas, mūsų vaidmuo yra veikti labai dinamiškai ir nuolatos priminti, kokios naudingos yra ta politika. Toliau vietinė valdžia. Tas klausimas buvo minėtas jau ne vieną kartą ir dabar dar prie jo sugrįžtame. Vietinės e, valdžios institucijos iš tiesų kelia tokių minčių, kad nebus lengva. Pirmiausia, e, turime išaiškinti tą tai vietiniai valdžiai, kokią jos gauna naudą. Ir turime užtikrinti, kad nacionalinės struktūros ir regionai vietinę, vietinę val, vietiniai valdžiai kels tokius, tokias užduotis, kurias, kurias jie gali atlikti. Dar buvo klausimas dėl senėjimo. Iš tiesų tai yra didelis demografinis iššūkis, mes matome, kad senstama ne visur vienodai. Sakykime, Belgijoje Briuselio regionas demografiškai yra atjaunintas, Flandrija gana greitai sensta, Valonija sensta mažiau greitai. Taigi, kaip matome, netgi toje pačioje valstybėje kuri yra visai nedidelė, galima pastebėti tokias regioninės tendencijas demografinė prasme, kurios yra visiškai skirtingos. ES politika, e, sanglaudos politikoje turėtų tokius faktorius įvesti ir dėl to mes manome, kad senėjimas šalia tvaraus vystimo yra dar vienas iš didžiausių iššūkių. Sanglaudos politika mūsų požiūriu turi labai labai atsižvelg, atsižvelgti į e, senėjimą kiekviename regione. Kontrolė. Europos komisija pateikė naują pasiūlymą dėl e, finansinio reglamento peržiūrėjimo. Mes apie tai neseniai sužinojome ir mano kolega e, biudžeto ministras visą tai išnagrinės. Regioninėje politikoje visi sutarė dėl to, kad būtina gerinti ir, e, kontrolę ir kreditą. Nes kalbant apie patikimumą, patikimumo užtikrinimas būtent eina per kontrolę. Mūsų sąraše yra du norintys pasakyti, ponas Šonkelė ir paskui Sofija Okony. Aš jau pirmininkė, atsiprašau, aš turėjau atsiliepti e, į telefono skambutį. Mano apygardoje mm, avarija žuvo žmonės. Noriu paklausti kai ko apie regioninę politiką. Prieš keletą savaičių turėjau galimybę lankytis Mainheime, kur buvo svarstome, svarstamas antrojo tikslo regionų finansavimas Ir čia prisiminiau, kuo anksčiau užsiemiau savo karjeroje. Taigi aš tikiuosi, kad finansavimas e, antrojo tikslo regionams, e, kur, kur, kuriuos siekiama užtikrinti sklandų regionų vystimasi, bus tęsimas, pavyzdžiui, tokiems regionams kaip Mannheimas. Noriu paklausti, kaip regionai yra suskirstomi Mano nuomonė, kai kuriais atvejais tai yra dirbtinis e, skirstimas, kai kuriais atvejais dirbtinai sulibdomi į vieną krūvą regionai, kurie neturėtų būti su, su kartu, sudėti kartu. Pavyzdžiui, Limeriko, Limerikas yra daug skurdesnis nei Galway regionas. Noriu paklausti, ar yra galimybė perskirstyti, pergrupuoti regionus iš naujo, galbūt padaryti tai remiantis apygardų ribomis, o ne dirbtinu suskirstimu regionus, kuris nei man, nei daugam netrodo prasmingas ar kažkaip tai protingai pagristas. Ne, o ko ne. Monsieur le ministre, Madame la Présidente, cher. Pone ministrė, pone pirmininkė, brangus kolegos. Uh, Aš labai susidomėjusi klausiau, kaip ministras kalbėjo apie sanglaudos politiką ir apie tai, kad tai yra vienas iš didžiausių prioritetų. Aš labai atidžiai išklausiau apie tai, kad tai yra sudedamoji dalis politikos, o ne, konkuren... o ne kelianti konkurencijos. Pirmiausia, man norėtųsi pakalbėti apie administracinių procedūrų supaprastinimą, apie struktūrinių e, fondų procedūras. Aš manyčiau, kad ši politika yra viena iš pačių gražiausių Europos politikų, nes ji yra grindžiama solidarumu, kuris leidžia tikrą socialinę, teritorinę sanglaudą. Sanglaudos politika yra E, Europos konkretizavimas mūsų piliečiams tam tikrose teritorijose. Mes matome, kad labai daug piliečių balsuodami susilaikė ir tai reiškia, kad mūsų piliečiams labai sunku sa, Europos politiką laikyti sava. Ir dabar sanglaudos politika, kurdama e, darbus, skatindama inovacijas, mokslo tyrimus, turėtų paskatinti piliečius balsuoti labiau ir labiau pasitikėti e, Europą procedūros, kurios yra taikomos, yra labai griozdiškos ir politika galiausiai, kadangi, gro, kadangi procedūros tokios griozdiškos, e, praranda pasitikėjimą piliečių akėse. Ką, ką Jūs manote apie tai ir kokius prioritetus galėtumėte iškelti su dėl supaprastinimo tų visų procedūrų? Uh, Kitas dalykas. Sanglaudos politika, kaip minėjau, yra viena iš pačių gražiausių Europos politikų, tačiau jai kyla pavojus ir mes apie tai visi žinome. Mes girdime, kalbant, pasigirstančių kalbų apie įvairius projektus, tą sanglaudos politiką sunaikinti per paralelinę transporto politiką, per paralelinę darbo vietų politiką, pagal, pe, per FSE. Kaip Jūs manote, ką Jūs manote dėl tų problemų ir kaip su jomis kovoti? Dar vienas dalykas. Man teko laimė dalyvauti toledė ministrų susitikime neformaliame, kur buvo sprendžiami uh, E, gyvenamosios vietos klausimai. Mums, europiečiams, labai svarbu turėti tikrą socialinių būstų politiką. Tad norėčiau jūsų paklausti, kaip jūs galvojate veikti e, pirmininkaudami, e, spręsdami e, apgyvendinimo politiką, būstų politiką. Pane Okuni. Merci, Madame la Présidente. Je voudrais d'abord à Monsieur Kelly sur euh, la question. Ačiū. Norėčiau atsakyti į užduotą klausimą dėl uh, regionų uh, ribų nustatymo. Šį klausimą svarstome iš kelių perspektyvų. Visų pirma, uh, E, rodiklių visuma, kokiu rodiklių visuma gali padėti išmatuoti augimą šiandien. Ar BVP yra pakankamas e, mus tenkinantis kriterijus? Atsakymas yra be abejo reiktų e, atsižvelgti į, į makroekonominius rodiklius ir pasiremti jais vertinant vystimosi tendencijas. Kit, kitas rodiklis yra veikimo būdas. Ar, ar pasiremiant šiuo rodikliu galime užtikrinti aktyvesnį dalyvavimą, remiantis dialogu, galima daryti prielaidą, kad tai įmanoma. Dar vienas rodiklis tai teritorija. Mes esame kalbėję apie metro miestų, miestams skirtų strategijų integravimą. Ar, ar teritorinės ribos e, iš tikrųjų yra abstraktus rodiklis, ar, ar turime kalbėti apie tai, kur baigėsi ir prasideda rajonai ir regionai. Reikėtų pamastyti apie tai, kas mums padėtų e, pasiekti toli, tolygesnio regionų mm, apibrėžimo. Kartais e, kelių kilometrų atstumas reiškia, kad, e, region, kad už kelių kilometrų jau yra visai kitokio išsivystimo regionas. Taigi, e, bus, yra numatyti pamastymai šią temą, šios klausimo svarstymai. Toliau dėl supaprastinimo. Man uh, Aš jau sakiau, jog man susidaro vaizdas, kad e, vienas, viena iš kliučių mūsų politika yra tai, kad kai, kai kuriais atžvilgiais yra gana izoliuota, hermetiška. Kita vertus, jeigu mes kalbame apie e, politiką e, orientuotą į ateitį, mes turime mąstyti, kas gal, kaip tuo galėtume pasiekti. Kokios iniciatyvos padėtų mums užtikrinti tokią politiką? Ką, kaip galėtume patikti paprastus, kaip pateikti paprastus pasiūlymus, kurie mums padėtų eiti priekin? Pavyzdžiui, kalbant, kartais reikia teisėkuros pasiūlymų, e, kurių pagalba išreikš, išspręstume iškylančius prieštaravimus. Bet sutinku, kad reikia supaprastinimo. Vėlgi, e, diskusijos šią temą tęsiasi. Nebūtinai e, gali būti, kad sistema, egzistuojanti sistema yra labai sudėtinga, bet jos teikiamos paslaugos yra paprastos ir suprantamos. E, taip pat norėčiau už, užbaigdamas akcentuoti dar vieną dalyką. Būtinybę dabar svarstyti šį klausimą taip, kad regionai jaustusi e, vietos bendruomenių, vietos bendruomenės valdytojai. Ir E, savo, užbaigdama savo pasisakymą noriu pasakyti, kad teikiama informacija ir tos ne, informacijos aiškumas, paprastumas yra mūsų kelias į sėkmę. For, uh, for this. Noriu padėkoti už jūsų dalyvavimą. Mūsų diskusijoje tikrai uždavėme klausimų, kurie mus domino, kurie domino mūsų atskirus komiteto narius ir visą komitetą, tad nuoširdžiai dėkojame už tai, kad atvykote ir dalyvavote šioje diskusijoje. Taip pat kolegų vardu noriu sakyti, kad mes tikimės, kad mūsų bendradarbiavimas su pirmininkaujančia Belgija bus glaudus ir vaisingas ir dėkojame už tai, kad išreiškėte savo pasirengimą pakviesti e, regioninės plėtros komiteto narius į savo būsimus posėdžius, kur bus svarstomi klausimai susijęs su regionų plėtra. Kolegos, manau, kad galime padėkoti pirmininkaučiai Belgijai už pasirengimą bendradarbiausi ir galime paploti ir taip išreikšti savo dėkingumą. Ačiū. We are, uh, thank you also the colleagues from Hungary and Kuom ir kolegoms iš Vengrijos ir visada esate kviečiami, jeigu tik norite dalyvauti mūsų diskusijose. Kolegos atėjo laikas balsavimui. Ir visų pirma, siūlau patikrinti, ar veikia balsavimo kortelės. Tad pa, patikrinkime sistemą, bandomasis balsavimas pradedamas. Balsavimas pradedamas. Kolegos, balsuokime. Not everybody voted. Ar visi balsavo? Tai balsavimas baigiamas ir atrodo, kad sistema veikia. Visi, manau, kad patenkinti visos kortelės veikia. Okay, so by the time you get it, okay, we, we will take into account your, your hand then instead of... So we, we move to point number six. Tai galime perėti prie šešto darbo tvarkės punkto - bendro muitų tarifo muitų autonominio taikymo tam tikriems pramonės gaminiams importuojamams į Madeiros ir Azorų salų regionus laikinas sustabdymas. Trys pakeitimai. Gal galime pradėti balsavimą. Dėl pirmo balsavimo, kas, e, pakeitimo, kas už prieš, susilaiko, patvirtinta. Antras pakeitimas už, prieš, susilaikė, patvirtinta. Trečias pakeitimas už, prieš, susilaikė, patvirtintas, priimtas, taigi elektroninis balsavimas dėl e, teisėkuros pasiūlymo projekto balsavimas pradedamas. Balsavimas baigiamas. 39 už, vienas susilaikė. 39 tai yra balsavo už. Ačiū. Keliaujame toliau. Septintas darbo tvarkės punktas, kaip prisimenate, pono Luhano pranešimas bus nu, nukeltas. Tad dabar periname prie pono Stavrakakio pasiūlymo ES integruoto jūrų politika, padarytos pažangos įvertimas ir naujų uždaviniai. Čia yra situacija truputėlį sudėtingesnė, labai daug pakeitimų ir yra kompromisiniai pakeitimai pasiūlyti, tai galime pradėti balsavimą dėl kompromisinio pirmojo varianto, kas už. Kas prieš? Susilaikė. Priimta. Antras pakeitimas. Kas už? Prieš? Susilaikė. Atmesta. Kompromisinis ketvirtas pakeitimas. Kas už? Prieš? Susilaikė. Priimta. Septintas pakeitimas kas už, kas prieš, susilaikė, atmesta. Aštuntas pakeitimas, kas už. Pone Angurakė, prašau. Ačiū, ponė pirmininkė. Mano pakeitimas dera su tekstu, mano nuomonė. Tad aš norėčiau, kad būtų balsuojama ir dėl jo. Ar yra prieštaraujančių tam? Jeigu ne, tada balsuojame dėl aštunto pakeitimo, kas už. Prieš? Susilaikė? Deja atmesta, ponia Gurakė. Devintasis pakeitimas už. Devintas pakeitimas už, prieš, susilaikė, taip pat atmesta. Dešimtas pakeitimas už, prieš, susilaikė, praimta, patvirtinta. Vienuoltas pakeitimas už, kas prieš, susilaikė, atmesta. Keliaujame prie antro kompromisinio varianto už, kas prieš, kas susilaikė, patvirtinta. Keliaujame prie trečio kompromisinio pakeitimo. Kas už? Kas prieš? Kas susilaikė? Priimta. 17 pakeitimas. Kas už? Kas prieš? Kas susilaikė? Priimta. Manau, jeigu niekas nenori patikrinti, patvirtina, priimta. 21 pakeitimas. Kas už? kas prieš, kas susilaikė, priimta. 22 kas už, kas prieš, kas susilaikė, priimta. 23 kas už, kas prieš, susilaikė. Manau, kad priimta. Galime patikrinti. Taigi 23 pakeitimas. Elektroninis balsavimas dėl 23 pakeitimo. Balsavimas pradedamas. Baigiamas. 30 už, vienas susilaikė, 11 prieš. 24 e, pakeitimas. Tai dabar perėmėme prie e, penkto kompromisinio varianto, kas už, kas prieš, susilaikė, priimta. Šeštasis kompromisinis pakeitimas, kas už, kas prieš, susilaikė, priimta. Ir 34 pakeitimas buvo atsiimtas, taigi dabar galtinis balsavimas dėl nuomonės projekto, balsuosime elektroniniu būdu, balsavimas pradedamas. Baigiamas. 39 už, vienas prieš, du susilaikę. Taigi, keliaujame. Baigiame balsavimą. Baigiame balsavimus. Ačiū visiems už tai, kad balsavote. Galime pereiti prie devintojo darbo tvarkės punkto, tai yra darbo grupės sanglaudos politikos ateities klausimų veiklos ataskaita. Ir noriu mums visiems priminti, kad lapkritį praėjusiu metu lapkričio pradžioje regioninės plėtros komitetas nusprendė įkurti tokią neformalią darbo grupę, kuri turėjo du tikslus. Mes norėjome per šią grupę e, stebėti, kaip vyksta aukšto lygio darbo grupės darbas, kuri dirba Europos komisijos įgaliojimais. Ir taip pat norėjome pasirenkti parengti rekomendacijas visam regionės plėtros komitetui dėl gal, būsimų sprendimų e, regionės politikos srityje. Iki šiol vyko penki darbo grupės posėdžiai, juose buvo keičiamasi nuomonėmis, diskutuojama su komisijos aukšto lygio pareigūnais, jie mums e, mus informavo apie vykstančius debatus, diskusijas aukšto lygio darbo grupėje ir taip pat mes jūs informavome apie būsimą darbą regionės plėtros komitete. Po kiekvieno darbo grupės posėdžio buvo parengti protokolai ir atsiusti regionės plėtros komiteto nariams. Noriu pasakyti, kad šių keleto mėnesių darbo rezultatai, darybų rezultatai taip pat buvo viešinti. Buvo parengtas ir pozicijos dokumentas dėl sanglaudos politikos ateities ir šiame dokumente yra pateiktas punktų sąrašas, kuris aišku yra dar nebaigtinis, bet yra punktai, kurie mūsų nuomonė atrodo patys svarbiausi ir atspindi e, politinių frakcijų nuomonę dėl sanglaudos politikos įvairių aspektų. Ir tai yra klausimai, kuriais, mano nuomonė, pavyko rasti sutarimą tarp skirtingų frakcijų ir nusprendėme kol kas penelygiliai į smulkmenas nesileisti. Šį dokumentą aptarėme koordinatorių posėdėje birželio 21 dieną ir jį pabaigėme, patvirtinome raštinės procedūros metu. Jis bus išsiųstas regioninės komiteto, regio, plėtros komiteto nariams, tam, kad e, būtų galima gauti nuomonę iš viso komiteto. Tad noriu dabar paprašyti komiteto narių patvirtinti ir pritarti šiam dokumentui. Jūs buvot pakelėte ranką, ar norite kažką pasakyti, ar jūs išreiškite pritarimą dokumentui. Pritarėte dokumentui. Gal... Ponas Vanis Telrojus. Galbūt būtų išmintinga gauti daugiau informacijos. Jūs viską papasakojate tuo momentu, kai žmonės dar tik tai ėjo į salę. Mes, jūs mūsų apie tai neinformavote 9 val. iš ryto. Jūs kalbėjote apie tai, kaip šis klausimas bus e, pristatytas plenarnėme posėdėje. Gal galėtumėte pakartoti, nes tai svarbi informacija e, pasirengiant diskusijoms e, šio klausimo svarstymui plenarnėme posėdėje. Also... Pristatydama pirmininko pranešimus, aš, prane, aš informavau jūs, kokius sprendimus koordinatoriai priminė susitikę priėmė susitikę Strasbūre. Taip pat minėjau, kad buvo nuspręsta užduoti žodinį klausimą komisijai dėl pagrindinių uh, sanglaudos politikos ateities gairių. Ir taip pat sakiau, kad šį klausimą žodžiu ir jo svarstymą norime teikti per pirmąjį, spa, per pirmąjį spalio mėnesio plenarinį posėdį. Taip pat buvo nuspręsta teikti rezoliuciją ir E, rezoliucijos tekstas bus parengtas prieš nepaprastai mūsų posėdį numatytą rugsėjo 6 dieną. Rezoliucijoje bus atsispindės tas e, pozicijos dokumentas, kurį tvirtiname šiandien. Ir tą pozicijos dokumentą panaudosime kaip e, pagrindą rengiant rezoliuciją. Ir taip pat pristatysime ją, pristatysime kai užduosime klausimą žodžiu spalio mėnesio pradžioje. Taigi, taip rengiamės panaudoti pozicijos dokumentą, bet taip pat noriu informuoti, kad šį pozicijos išdėstymą draugė su savo laišku nusiųsiu komisijos pirmininkui ir parlamento pirmininkui, bei taip pat komisarui Hanui ir jis bus patalpintas mūsų komiteto svetainėje ir galės, su juo galės susipažinti visi, kurie eis į mūsų komiteto svetainę. Jūs taip pat galėsite pasinduoti šiuo e, mūsų pozicijos dokumentu bendravime su visuomenė. Lambertai. Taip, dabar formali, oficiali mūsų pozicija yra tokia, kad mes pritarėme šiam dokumentui, iš mūsų pozicijos projektui, nes jūs jį inicijavote. Galbūt rugsėjo pradžioje dar bus galimybių pasiūlyti pakeitimus šiam dokumentui, nes mes kalbame apie oficialią rezoliuciją, kurią turėtų patvirtinti mūsų komitetas. Uh, tu, turėtų būti diskusija ir, ir turėtume teikti politinį pritarimą tam dokumentui. Taigi dar ne per vėlų kažką sakyti, kažką siūlyti, jeigu žinote procedūras, žinote, kaip parlamentas veikia. Kad nebūtų per vėlų, kad, pavyzdžiui, žinome, kad Žemės ūkio komitetas šį klausimą svarsto irgi uh, Taigi siūlau pasinaudoti šią procedūrą. Ir kad noriu taip pat visu, visiems priminti, kad tai niekaip nevaržo jūsų nuomonių ar požiūrių. Noriu priminti, kad rugsėjo 6 svarstysime pakeitimus rezoliucijos projektui. Paskui pas, bus parengti pasiūlymai, kurie bus įtraukti į rezoliuciją, dar bus laiko pakeitimams ir balsuosime per antrąją rugsėjo plenarinę sesiją, nes rugsėjo mėnesį bus dvi plenarinės sesijos. Kiti kalbėtojai, ponas Angurakis norėjo kalbėti, paskui ponas Guodmanis ir ponas Bostinaru. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Ε, θα ήθελα να σημειώσω το εξή. Όπω γνωρίζετε, είχαμε εκφράσει. Ačiū. Noriu pasakyti štai ką. Kaip žinote, mes išsakėme kai kurių būkštavimų dėl šio dokumento ir na, vis dar esame konservatyviai nusiteikę šiuo klausimu. Bet aš pritariu jūsų pasiūlytai uh, procedūrai, darbo tvarkai ir rengiuosi pateikti pakeitimus rugsėjo mėnesį, kuomet ir įvyks diskusija. Kalbant apie bendrą poziciją, tuo atveju nuspręsime, kad tai yra mūsų dokumentas. Tai svarbu, kad žinotumėte ir kokie kokie, kokios abejonės yra reiškiamos dėl šio dokumento. Ačiū, ponia Angurakė. Noriu visus informuoti, kad pono Angurakio frakcija nusprendė nedirbti mūsų darbo, specialioje darbo grupėje. Tas darbas vyksta jau keletą mėnesių ir aš darau prielaidą, kad jūs tikriausiai ne, ne, nepasirašysite po šią rezoliuciją. Bet jūs e, taip pat galite pasiūlyti savo pastebėjimus ir išsakyti savo nuomonę rugsėjo mėnesį. Ponas Guodmanis, tai bus darbo grupės dokumentas, ne komiteto dokumentas. Jeigu tai būtų komiteto dokumentas, tuomet jį reikėtų svarstyti čia ir balsuoti dėl jo. Todėl, būtent dėl tos priežasties aš negaliu pritarti minčiai, kad tai yra komiteto, oficialus komiteto dokumentas. Su visa pagarba jums, E, koordinatoriams puikiai padirbėta, bet, bet ką reiškia m, mm, neprieštarauti, pritarti, ar mes jam pritarėme oficialiai, ar neprieštaraujame jo turiniui, bet, bet tai tikrai nėra komiteto dokumentas. Tai būtų nedemokratiška. Darbo grupė kažką parengė, paskui pateik, tą dokumentą pateikėte komitetui ir prašote, kad jis jį patvirtintų. Uh, Mes galime sutikti su tuo, kad jis bus skelbiamas komiteto svetainėje, bet tai nėra komiteto dokumentas. Jeigu tai komiteto dokumentas, tai turime balsuoti komitete už kiekvieną jo eilutę, kitaip aš negaliu pritarti šiai procedūrai. Aš atsiprašau, kad aš truputėlį nemandagi, bet man atrodo, kad jūs netlikote savo visų pareigų savo politinėje frakcijoje, nes Tai buvo esminė informacija yra įtraukiama iš šį dokumentą, dėl kurios buvo pritarta, diskutuota mūsų posėdžiuose. Ir visi esame koordinatoriai. Ir toje darbo grupėje dalyvauja visi koordinatoriai, kurie norėjo. Iš vienos frakcijos koordinatorius nedalyvavo ir be to buvo sutarta tarp politinių frakcijų, kad bus įkurta tokia darbo grupė, o tas žodis pritarti, patvirtinti, tai tiesa, tai nėra formalus dokumentas, bet tai yra dokumentas, kuriam turėtų pritarti regionės plėtros komitetas nes dėl jo buvo sutarta tarp politinių frakcijų. Tad iš dalies tai yra dokumentas, kuris atspindi regi komiteto narių nuomonę. Nežinau, ko, ką nuveikia politiniai e, frakcijų koordinatoriai, jeigu jums nepriimtinas tas dokumentas. Tad, bet sakau, tai yra dokumentas, turėtų pat, e, kuriam turėtų pritarti regi komitetas. Uh, O dabar ponas Pustinaro. Ačiū, ponė pirmininkė. Aš noriu prit, pasakyti savo frakcijos vardu, kad mes pritarėme šitam dokumentui ir rugsėjo mėnesį, kai bus pakeiti, pateikti pakeitimai, mes dėl jų mielai balsuosime ir kai e, šis dokumentas taps rezoliucija, tai manau, mes taip pat tam pritarsime, bus labai geras dokumentas dėrybose su komisija ir tikrai reikėjo atlikti namų darbus kai vyko diskusijos dėl šio dokumento ir mes tą ir padarėme. Ačiū labai. Okay, so nobody... Gerai, tuomet jeigu niekas nenori pasisakyti daugiau, tada laikau, kad dokumentui buvo pritarta ir jam pritarė dauguma komiteto narių. Pana Lambertai. Na, galbūt būtų išmintinga, jeigu laikytumėmės raštiškos procedūros. Nes aišku, kad tiems, kurie dar iki galo nesuprato, kas tai yra per dokumentas, tai galbūt jiems būtų naudinga, kad dabar būtų pradinė procedūros dalis, tiesiog esame informuoti apie šitą dokumentą, o rugsėjo mėnesį, kai šis dokumentas galės tapti rezoliuciją, iki tol visi galėtų atlikti savo na, visus namų darbus, išsiaiškinti, apie ką mes čia kalbame ir tada diskusijų metu išdav, uždavę visus klausimus, pritarti dokumentui. I, all I want is just... Na, aš tiesiog noriu galėti pasakyti, kad dauguma komiteto narių pritarė dokumentui, kurį parengė darbo grupė. Tad jeigu galiu taip sakyti, tai labai jums dėkoju. Ir galime perėti prie dešimto darbo tvarkės punktų. Ar ponas Lašlo yra? Nėra. Ką tuomet darysime? Ar žino kas nors, ar jis atvyks ar neatvyks? Ponas Turien? jo nėra. Tai tada praleisime dešimtą darbo tvarkės punktą ir ponas Kadekas, Elenas Kadekas yra su mumis, tad periname prie 11 darbo tvarkės punkto. Tai yra nuomonės projektų svarstymas dėl mokslinio tyrimų bendrųjų programų gyvendinimo paprastinimo. Ir žodį norėčiau suteikti kolegai mūsų ponui Kadekui. Kolegos, išklausykime, ką mums pristatys ponas Kadekas, būtent savo nuomonės projektą. Prašau. Euh, Labai ačiū. Komisija paskelbė komunikatą dėl pagrindų programos supaprastinimo mokslininių tyrimų srityje ir mūsų įtrė e komiteto nariai pageidavo parašyti iniciatyvinį pranešimą. Jų požiūrių tai, tai yra labai svarbu, nes tarybas renkasi spalį. Ir labai svarbu, kad parlamentas savo nuomonę pareikštų ryštingai. Pone Karvalo buvo paskirta įtrė e pranešėja, jos E, nuomonę balsuosime netrukus ir taip pat spalio mėnesį 30 plenarinėme. Aš taip pat norėčiau pateikti savo projektą. E, žinoma, e, lauksiu pakeitimų, kad ta nuomonė įgautų kaip galima didesnį svorį ir kad mūsų komiteto nuomonė būtų išgirta. išgirsta. Mes sprendžiame didelius iššūkius, stabilizuojame Europos strategija 2020-ieji akcentuoja mokslinių darbų svarbumą. ES pasitelkia daug instrumentų ir skatina e, mokslo tyrimus darbus Pagrindas yra septintoji pagrindų programa, kurioje paskirta 50 milijardų eurų periodui nuo 2007-2014 metų. E, sanglaudos politika taip pat e, finansuoja daugelį mokslo tyrimų darbų, jiems skiriama e, įvair, daug milijardų eurų įvairiuose regionuose. Procedūros dažnai būna sunkios, ir griozdiškos ir mokslo tyriamajam darbui kaip tik tais reikia daugiau lankstumo, kad galėtų savo rezultatus paversti konkrečiomis inovacijomis. Europos komisija pasiūlė techninius paprastinimų septintai pagrindų programai su vienodinti buhalterinius metodus Europoje ir, ir vietinėme lygmenyje, taip pat įvesti Manau, kad e, dėka to galėsime geriau dirbti su septintaja pagrindų programa. Tačiau, nepaisant visko, reikia daug ką išaiškinti iš anksto. Todėl pateikiau rekomendacijas remdamasis sanglaudos politikos patirtimi reikia vis tik tais patikrinti, kad septintoji pagrindų programa toliau tęsia e, politinius ir ekonominius tikslus, tačiau tie tikslai yra kiek kitokie vienoje ir kitoje politikoje. Mano nuomonė, reikia išryškinti regioninės politikos tikslus, supaprastinti septintąją pagrindų programą. Mūsų komitetas visada sakė, kad sanglaudos politiką reikia paprastinti ir toliau e, apie tai galvosime, rengdami finansinės perspektyvas po 2013 metų. Skaidrumas, geresnis fondų panaudojimas, e, juridinis, juridiniai reikalai. Taigi norėčiau pakviesti septintą penktosios pagrindų, pagalbos, e, pagrindų programos vadovus remtis tą gerąją praktiką. Jau daug metų kalbame apie šios programos efektyvumą bei apie tai, kaip pinigai mokami jais visi naudojantiems. Norėčiau pritarti kolegai Vandys Teroj apie įvairių programų sinergiją Europos Sąjungoje. Net jeigu yra kai, skirtingų programų, siekiančių skirtingų tikslų, vis tik tais reikia rasti sinergiją tarp septintos pagrindų programos ir sanglūdos politikos. Aš nenorėčiau dar kartą grįžti prie to principo, kuris garantuoja Mums reikia integruoto požiūrio mokslo tyrimo programams, siūlau harmonizuoti audito taisyklės. Tokiu būdu žmonės, kurie naudosis tomis programomis, jausis saugesni ir galėsime išvengti įvairių klaidų septintoji pagrindų programa ir Taigi, kaip žinome, mūsų komitete regionų, regioninės politikos sėkmė visų pirma priklauso nuo partnerių atsakomybės ir nuo finansavimo. Mes išgyvename krizės laikotarpį ir noriu priminti, kad kofinansavimo taisyklė turi būti išlaikyta ir kad jį to reikia ir siekti. Taigi septintoji pagrindų programa numato tinkamą e, lėšų skirstamą iš struktūrinių fondų valdymą. Taigi, kalbant apie sanglaudos politika, septintoji pagrindų programa gali būti decentralizuota vietos lygmenių. Tokios logikos reikėtų laikytis, nes regionuose siekiama skirtingų tikslų. Taip pat noriu priminti, kad regionų lygmenių reiktų atitinkamai priderti iniciatyvas, kurių tikslas skatinti novatariškumą. Taip pat skatinti ir didžiasias įmonės, ir mažas vidutinės įmonės, ir vietos valdžią. Pavyzdžiui, vietos lygmenių galima e, plėtoti taip vadinamus branduolius ir taip sukurti į, įvairių sinergiją tarp įvairių visų susijusių veikėjų. Taigi, kalbant apie septintąją pagrindų programą, aš norėčiau e, akcentuoti štai ką reikėtų labai aiškiai suformuoluoti septintosios pagrindų programos tikslus. Reikėtų investuoti į konkrečius projektus, kurie užtikrintų žimtumą ir darbo vietų kūrimą. Reikėtų nešvaistyti mokesčių mokėtojų lėšų e, tokiems projektams, kurie neužtikrins konkurencingumo didinimo. Taip pat norėčiau priminti, kad septintoji pagrindų programa jau labiausiai sutelkta į į e, perspektyves programas. Taip pat e, numatomi kai kurie mokslinių, numatoma finansuoti mokslinių tyrimų projektus. Tai atitinka sanglaudos politikos tikslus, tai yra užtikrinti tolydų ES vystimasi. Taip pat užtikrinti teritorinio sanglaudos, teritorinės sanglaudos tikslo sėkimą ši programa taip pat suteikia galimybę e, visiems regionams eitin priekin. Ir ši programa taip pat turi pradėti siekti konkurencingumo ir, e, ir, ir e, įgūdžių centrų steigimo tikslo. Taigi reiktų vengti neigiamo poveikio mokslinių tyrimų kokybei, mokslinių projektų kokybei ir Todėl aš manau, kad tiks kriterijus reikia siekti su pasiekiamais tikslais ir taip pat su vykdomų programų veiksmingumu. Iš tikrųjų, reikėtų užtikrinti vairių programų sinergiją ir panaudojant lėšas iš, iš struktūrinių fondų. O noriu, noriu akcentuoti, kad struktūriniai fondai prisideda prie teritorinės sanglaudos tikslo siekimo. Na ir turėsime galimybę, dabar turėsite galimybę pasiūlyti savo e, mintis dėl šio pranešimo ir Šią progą taip pat norėčiau priminti, kad e, šiame pranešime mes reiškime mūsų regionės plėtros komiteto nuomonę Ir jeigu mes pernelyg, suska, jeigu mes pernelyg suskaldysime šį, šią nuomonę, mes neišreikšime svarbiausių minčių. Taigi, kolegos, raginu jūs to nepamiršti. Aš esu pasiruošęs išklausyti jūsų pasiūlymų ir tikiuosi, kad mes sėkmingai, konstruktyviai dirbsime ir tinkamai išnagrinėsime šią politinės svarbos temą. Uh, Ačiū, dar pradedame diskusiją, ponas Gudmanis. Ačiū, pirmininkė. Aš noriu pasiūlyti pranešėjai du dalykus. Visų pirma, jeigu pažvelgsime į tai, ką mūsų komitetas galėtų pateikti į trį. Tai pirmas dalykas yra labai svarbus, tai yra nepakankamas projektų gyvendinimas ir nepakankamas lėšų panaudojimas. Ką tai reiškia? Kad 2010 metais išmokose yra išmokų forma pamokama mažiau, ne, 30 procentų mažiau e, lėšų negu kad yra numatyta. 2009 metais 0,8 procentais lėšų mažiau negu 2008 metais, o 2011 metų biudžete lėšos skirtos tyrimams yra numatytos dar mažesnės negu kad buvo 2008 metais. Ir tai nėra visai nesusiję su įsipareigojimais nepakankamais, bet su išmo, nepakankamu išmokėjimu lygiu. Ir tai reiškia, kad yra neįgyvendinami visi numatyti projektai. Yra įsipareigojimų ir e, regionių lygių teikti išmokas tiems projektams, bet galų gale išmokos nėra mokamos dėl to, kad regionai nėra pasirengę įsisavininti tų lėšų. Tai yra labai svarbus uh, svarbi problema. O antrasis dalykas, aš nežinau kaip mano kolegos, bet aš manau, kad mes ne, nesukūrime jokios ryšio tarp tyrimų, tyrimams skiriamų lėšų socialinio fondo ir regioninio fondo. Tie du fondai visiškai nebendradarbiauja, nesusisiekia vienas su kitu. Tad aš netgi nemačiau jokių dokumentų, kur būtų minima kažko minimas bendradarbiavimas ir derinimas lėšų, kurios yra mokamos iš šių dviejų fondų tyrimams ir inovacijoms. Ir tai yra viena iš priežasčių. Atrodo, kad tai yra du skirtingi nesusiję dalykai. Ir tie skaičiai, kuriuos aš minėjau, yra akivaizdus viso to įrodymas. Tai, tai yra du svarbus aspektai, kuriuos galbūt galėtume įtraukti į nuomonės projektą. Ačiū. Ačiū, ar dar norinčių pasisakyti yra ponia Kadinberg. Ein herzliches Dankeschön. Ich glaube, dass das, der vorliegende Bericht und die Ačiū. Ataskaita ir regi komiteto nuomonė yra labai svarbios. kai kurie iš šių esminių punktų turės didelę įtaką regi... darbo vietų kūrimui regionuose. Ir mūsų komitetui tai yra labai svarbu, bet turime užduoti kitą klausimą. Viena vertus yra tyrimai, o iš kitos pusės yra plėtra ir inovacijos tyrimuose lėšos skiriamos gau, siekiant gauti žinių, o inova, per inovacijas yra siekiama uždirbti lėšų, kad būtų galima gyvendinti tyrimus. Todėl visą tai yra labai glaužiai susiję. Regionuose reikia kurti e, tyrimo centrus, greičiausiai jie bus teikiami miestuose, tai bus universitetai, bet kaip ponas Kadekas sakė, reikia užtikrinti prieigą prie tyrimų rezultatų smulkiajam verslui. Reikia numatyti tokią sistemą, kur ta gauta informacija ir žinios būtų prieinamos e, suinteresuotoms šalims. Tam galėtų pasitarnauti smulkios laboratorijos, bet jos dažnai išgyvena nepriteklius. o smulkus ir vidutinis verslas galėtų taip pat pasitarnauti e, siekiant žinių ir jas skleidžiant kitiems, bet tai nėra pakankamai aiškiai išsakyta nuomonės tekste, galbūt galima būtų jį suformuoluoti aiškiau. Aš pati kalbėjausi su verslo atstovais ir jie parodė suinteresuotumą tyrimais ir inovacija. Bet ji išsakė nuomonę, kad juos dažnai atgraso biurokratijos lygis. Ir dažnai, ir dažnai tai pareikalauja per nelik didelio uh, išlaidų, dėlių kaštų, o tai neturėtų būti. Bet mes dar pateiksime uh, pakeitimus raštu. Ačiū, Mikael Toiro. Ja, vielen Dank, Frau Vorsitzende, liebe Kolleginnen und Kollegen. Ich kann nahtlos anschließen an das, was. Ačiū, ponė pirmininkė. Aš visiškai pritariu ponės Kalenbach mintims. Ji kalbėjo apie mokslinių tyrimų programas. Žmonės dažnai, žmonės, kurie teikia paraiškas finansavimui šių programų, ypač maži mokslinių tyrimų centrai, dažnai skundžiasi. Taigi noriu žodžiu štai kokį klausimą. Ar nereikėtų visko suformuluoti aiškiau ir, pavyzdžiui, pareikalauti suvienodintos, standartizuotos paraiškų sistemos, prašant finansavimo iš ES fondų. Daugelis pareiškėjų sako, kad procedūra yra pernelik komplikuota. Todėl reikia aiškiai pasakyti, reikalauti, kad ta pati uh, paraiškų teikimo e, pro, procedūra būtų taikoma visada, visur ir visiems. Nesvarbu, ar prašytum finansavimo mokslinių tyrimų programai, ar e, prašytum finansavimo iš regioninių fondų, regionų plėtros fondo ar, strukt, ar sanglaudos fondo. E, euh, ačiū, ačiū pranešėjui už pasiūlymą. Aš norėčiau keletą pastabų pateikti arba pateiksiu juos kaip pakeitimus. Tas pastabas pateiksiu kaip pakeitimus. Pirmiausia, mano nuomonė reikėtų, kad šis pranešimas koncentruotųsi ties vienu labai svarbu, svarbiu punktu, kuriant naują programą, dėl tų sumų, kurios yra nustatomos ypatingai tvarios tvaraus vystimosi srityje, ypatingai energi, energijos taupimo srityje, atsinaujinančių energijos rūšių kryptyje srityje, rengiant visus nurodymus inovacijų srityje. Šiandien reikėtų tiesiog užbėgti už akių ir padaryti taip, kad tos inovacijos būtų tvaresnės bei konkrečios, spręstų konkrečias problemas. Šiandieną aš manyčiau, kad reikia atkreipti dėmesį į naujus duomenis, atkreipti dėmesį į tai, kaip viskas paveiks aplinką bei socialinius reikalus. Negalima atsižvelgti į socialinius reikalus reikia atsižvelgti taip, kaip, jiems, kaip dera juos atsižvelgti. Šiandieną kalbame apie inovacijas ir apie įmonės. Bet jeigu norime suprasti savo pasaulį, tai tiek istorikai, tiek sociologai taip pat turi ką pasakyti šioje srityje ir jų tikrai nereikėtų pamiršti. Šiame pranešime nėra ryšio tarp inovacijų ir socialinės integracijos. Man atrodo, kad reikia padaryti taip, kad sanglauda ir vystimas būtų integruoti socialinį požiūrį, kaip yra numatyta In Europe socialinėse programuose, kurių tikslas yra remti inovacijas tarp skurdžiausių sluoksnių Europos miestuose. Ir reikia padaryti taip, kad viskas e, gautų konkrečią išraišką. Kad, sakykime, vargingiausi gyventojų sluoksniai gautų naudos kad būtų mažinama socialiniai skirtumai mūsų regionuose bei miestuose, kad būtų gerinamas mobilumas arba prieiga prie įvairios įrangos ir panašiai. Taip kad darbo lieka be galo daug. Aš atsiųsiu pakeitimus, aš manyčiau, kad vis tik tais į pakeitimus, kuriuos pateiksiu, turėtumėte atsižvelgti, nes mokslinių tyrimų sritis šiandieną turi būti tas sritis, kurią turėtumėm ypatingai pasirūpinti. Išklausykime mokslininkų, mokslinių tyrimo centrų. Nežinau, ar turėsime tam laiko, bet tą reikėtų padaryti ir manau, kad šiandieną yra būtent ta proga. Arba niekada nepasiseks. Ar ponas Kadek dar norėtų pasisakyti? Taip, Šarkeli. Okay, Aš labai trumpai visų pirma sveikinu Aleną už puikų darbą. Keletą dalykų noriu pasakyti. Manau, kad tyrimai ir inovacijos turėtų būti gyvendinami centruose. Yra labai gera, nes kitaip tie, tas tyrimai ir inovacijos būtų bernelyg išsimėtę. Antras dalykas, kad viską reikėtų supaprastinti. Dažnai, kai yra norima kreiptis dėl finansavimo pagal šias tyrimų inovacijų programas, viskas tama pernelik sudėtinga. Dabar paraiškų suteikimo sistema yra pernelyg sudėtinga ir tikrai atgraso daug galimų paramos gavėjų. Reikia supaprasinti šitą procedūrą. Ir dar vienas dalykas, reikia skleisti žinias, informaciją apie tai, kad yra prieinamo parama ir kad ją gauti nėra taip sudėtinga, kaip buvo anksčiau. Ir galiausiai, manau, turime prie, perėti prie, prie abipusio finansavimo, nes e, tyrimai, tiek tyrimams, tiek inovacijoms, nes jie vienas be kito egzistuoti negali. Todėl reikėtų numatyti finansavimą paremtą rezultatais, kad kuo daugiau rezultatų sukuri, tuo daugiau paramos gauni. Ir jeigu nepasiekiami rezultatai, kurie iš pradžių yra numatomi, tai toliau visos pagėdamos paramos nebūtų suteikiama. Tokiu būdu būtų skatinama kurti inovacijas, kurti naujas darbo vietas, tvarias darbo vietas, o tai juk ir yra pagrindinis šių programų tikslas. Ačiū. Ačiū daugiau niekas nenori kalbėti. Pone Kadekai, ar jūs norėtumėte sureaguoti ar pasisakyti, sakyti klausimus? Dabar. E, Ačiū. Pirmiausia, norėčiau pasakyti, kad labai Esu laimingas, kad kolegos taip domisi šiuo pranešimu, šią nuomonę. Labai patenkintas ir tuo, kad jie pakeis, pakeitimus pateiks. Šiandien e, tikrai, e, tikrai galėsime padiskutuoti dėl tų pakeitimų. Tai bus daug peno apmastymams. E, rezultatai, rezultatų politika Čia galbūt ne visai sutampa mūsų nuomonės, tačiau reikės dar padiskutuoti. Na, o pasiūlymai, kuriuos pateikė įvairūs kolegos, iš tiesų iš dalies galėtų būti atspindėti mūsų nuomonėje. E, tikrai galime rasti kompromisą, mes mokame tą daryti. Labai ačiū kolegoms iš anksto už tuos visus busimuosius pakeitimus bei nuomonės, kurias pateiksite raštu. Kolegos, vienintelis sprendimas, kurį turime priimti šiandien, tai pakeitimų terminas. Siūlau nustatyti 20, Liepos 22 vidurdienį. Turime 10 dienų, nes norėtume, kad komitete šis pranešimas būtų tvirtinamas rugsėjo 6. -ąją. Taigi nepamirškite apie tai. Dabar galime grįžti prie dešimtojo darbo tvarkės punkto, nes Lašlo Sūrien atėjo į posėdį ir iš karto suteiksiu žodį jam, kad pristatytumėte svarbiausius su savo pranešimu susijusius aspektus, prašau. Tisztelt elnök asszony, kedves kollégák, minden... Ačiū pirmininkė, mėly kolegos. Visų pirma, norėčiau suteikti informacijos jums visiems apie dabartinį 2011 metų biudžeto tvirtinimo eigą. Ekofinas jau turėjo patvirtinti tarybos nuomonę dėl komisijos pasiūlymo, tačiau taip neįvyko, to nebuvo. Tai neįvyko, nes įsigaliojo Lisabono sutartis. Ir nors tai nėra teisėkuros, tradicinis teisėkuros aktas, kurį dabar svarstome, mes turime suteikti nacionaliniams parlamentams aštuonias savaitės, numatyti aštuonių savaitų šį laikotarpį, per kurį jie turi galimybę pateikti savo pastebėjimus. O tas laikotarpis neprasidėjo, neprasidėjo tada, kai komisija mm, įteikė šį, šio dokumento tekstą anglų kalba. Jis prasideda tada, kai uh, parengiami vertimai, oficialūs vertimai į visas kalbas. Ir tai įvyko visiškai neseniai. Ir negalime tikėtis e, oficialios tarybos nuomonės anksčiau nei rūpiučio pradžioje. Tai atitinkamai koreguoja mūsų darbą, nes koreperų posėdė paaiškėjo, kad taryboje susidaro dviejų trečdalių dauguma pasisakanti už nuomonę ir todėl bus finansų ministrai pasirašys ar tik tai raštišką sprendimą. Taigi, ką ta nuomonė, ta nuomonė, apie kurią kalbama, reiškia mums. Na, nedaug gero dėje. Nedaug gero, nes kaip galima nesunkiai suprasti, valstybės narės visų pirma rūpinasi sunkumais e, vidaus politikoje. Ir tai, aišku, atsiliepia ir ES biudžetui. Visų pirma, bendrai trūksta lėšų. Ir valstybių vyriausybės yra suinteresuotas tuo, kad biudžetas būtų kiek įmanoma mažesnis. Kitas dalykas, kuris konkrečiai liečia mus Tai yra valstybės narės sako, jog jos neturi reikalingų lėšų indėlių, įnašo į ES biudžetą, todėl kitais metais numatoma įnašus valstybės planuoja mažesnius nei tie, kuriuos pasiūlė komisija. Manau, kad mes savo komitete turime laikytis formuluoti nuseklę nuomonę. Valstybės narės dar nėra iki galo susitarę, kaip, jie, kaip jos interpretuos tą situaciją. Ir, pavyzdžiui, mano paties vyriausybė Vengrijoje yra atsidūrusi gana sudėtingoje padėtyje. Ir kai kurios valstybės, pavyzdžiui, sako, kad jos su, kai kurios mano, kad jos uh, surinks tą reikalingą indėlį ES, nes biudžete, nes joms reikia lėšų ir ES fondų. Tokios pozicijos laikosi Vengrija ir kai kurios kitos valstybės. Taigi, suličiau štai ką. Kad ir ką Europos parlamentas pasakytų pabaigoje, mes, regioninės plėtros komitetas, turime užimti tokią poziciją, kad mes palaikytume e, pirminius komisijos pasiūlytus įnašus. Ir mes remiamės preliminariu biudžeto projektu. Dabartinėme dokumente yra kitokia terminologija, tačiau jo turinys yra tas pats. Ir jeigu mes šį mūšį pralaimėtume, tai dabar yra komisijos, šių tarybos e, parengto, pro, parengto dokumento projektas, pažado projektas, jog jei jeigu nebus lė, pakankamai lėšų sanglaudos fonde, tuomet taryba koreguos, pakeis biudžetą ir skirs pakankamai lėšų mūsų tikslams. Noriu priminti jums ir nacionalinėms vyriausybėms, kad per pastarąjį ketvirtį ar per pastarąjį mėnesį toks sprendimas nebūtų pasiteisinęs. Jei valstybės narės informuotų apie savo poreikius tik tai metų pabaigoje, tai tie poreikiai būtų perkelti kitų metų biudžetą. Tai būt, taip ir įvyko praėjusiu metu pabaigoje, nes daug kas buvo perkelta. Daugelio poreikių finansavimas buvo perkeltas iš šių metų biudžetą. komisijos pasiūlymai didžia dalimi yra mums priimtini. Aš dar nepabaigiau savo analizės, bet aš nagrinėjau ir, komis, ir tarybos pasiūlymą. Matosi, kad taryba labai apmastė ir parengė taktiką. Į tarybą sumažino e, pagrindinės sumas, tačiau tos sumos, lyginant su 2010-aisiais, vis tiek yra šiek tiek didesnės. Tai yra numatomos sumos yra šiek tiek didesnės. Kodėl? Jeigu tai būtų 2010 metų biudžete, tai parlamentas nebūtų suinteresuotas tam pritarti, nes Europos Sąjunga tuomet turėtų dirbti vienos, e, remdamas vienos 12.2010 metų biudžeto e, finansavimu. Taigi, jeigu tarybos pasiūlyti skaičiai yra šiek tiek didesni sumos už 2010 metais patvirtintas sumas, tuomet parlamentas būtų pasirengęs tam pritarti. Peržiūrėjau e, nuomonės vertimus į vairias kalbas. Visi tie vertimai jau parengti. Ir turite galimybę pateikti pakeitimus. Aš pats galvoju teikti pakeitimą. Ir jei pirmininkė pritars, Aš pačią paskutinę minutę jį pasiūlysiu, nes tas pakeitimas bus pagristas koordinatorių nuomonėmis apie įvairius eksperimentinius projektus, o tuos eksperimentinius projektus juk palaikys visas komitetas bendrai. Ir aš siūlysiu parengti tų projektų, tokių projektų sąrašą, remiantis koordinatorių nuomonėmis tai niekaip neatsilieps tam, kad eksperimentiniai projektai, kuriuos pasiūlė koordinatoriai, bus teisiškai neprivalomi. Bet noriu pasakyti štai ką. Visi poreikiai, jeigu susimuojame visus poreikius, tai jie penkis kartus viršyje lėšas, kurios tuo tarpu yra numatytos yra komisijos nuomonė tuo klausimu, komisijos darbinis dokumentas. kuriame išvardinti įvairiausi mūsų siūlomi renginiai ir po to visą tai reikia išnagrinėti, e, e, remiantis komisijos dokumento dėl to, kurie projektai galės būti gyvendinti. Tai darbas, kuris mūsų laukia per vasarą. Aš lapčia viliuosi, kad nebus daug naujų pasiūlymų teikiamų rugsėjo mėnesį, bet jei kas nors norėtų tai daryti, to imtis, tai prašau paisyti terminų ir pateikite savo pasiūlymus kiek įmanoma greičiau ir pateikite juos man asmeniškai, nes aš norėčiau, kad norėčiau parengti, koordina, sudaryti sąlygas koordinatoriams dirbti, nagrinėti tuos pasiūlymus. Pone pirmininkė, tuo ir baigsiu savo nuomonės pristatymą. EPP koordinatoriai mano, kad ši nuomonė yra kolektyvinis jos frakcijos nuomonė po pozicija, požiūris. Panas Gudmanis. Atsiprašau, pirmininkas, šiandien kelis kartus prašau žodžio, labai daug kalbų. E, biudžeto grupės atstovas, būdamas, noriu labiau pabrėžti, truputėlį radikaliau pasisakyti. Koks yra tarybos pasiūlymas? Tarybos pasiūlymas yra sumažinti įnašus į fondus. Ir Tai nereiškia, kad bus visiškai panaikinti įnašai, bet, bet tai sumažėtų, dėl to sumažėtų fondų turimos lėšos 1,075 mokėjimų sumažinti 1,75 milijardų eurų. regionų, regionų fondų sumažintų, būtų sumažintos įmokos 328 e, milijardų eurų. Bet mes manome, kad net jeigu sumažintume bent vienu milijardu e, mokėjimus, biudžete liktų vis tiek daugiau lėšų negu kad 2010 e, metais. Ir Žinoma, kad finansinė krizė paveikė fondų lėšas ir dabar bėda yra ta, kad valstybės bando gauti kiek galima daugiau finansinės paramos tam, kad iššoktų į tą traukinį, kurį praleido dėl krizės. Ir taryba bando rasti atsargų, rezervų. Ir tai yra pagrindinis klausimas, ar mes turime tam pritarti ar ne. Kadangi pagrindinė problema, aš manau, kad valstybės narės pabandys padidinti įsisavinimo lygius. Ir dabar yra laikas sukaupti tas lėšas. Įnašai yra, aišku, labai gerai, bet reikėtų sukaupti e, fondų rezervus išmokėjimų. Ir pagal mūsų komitetą čia yra tik vienas rimtas klausimas. Ar mes turime pritarti tokiam tarybos pasiūlymui, jeigu kito ne, e, pasirinkimo neturime, ar manome, kad tai jau yra per daug. Jokios informacijos negauname dėl to, kas vyksta taryba. Vintelė informacija, kurią gauname, tai yra, kad turi, remtamėsi turimą informaciją, mes siūlome sumažinti mokėjimus 1,075 milijardo eurų tai yra pagrindinis dalykas, kurį turime čia padaryti, aptarti tokį pasiūlymą ir pasakyti, ar mes pritarėme tokiam mažinimui ar ne. In, in, in context... Ačiū. Noriu paaiškinti pono, po pono Guodmanio pasisakymo. Reikia suprasti, kad komisijos pasiūlymas yra paremtas prognozėmis, kurias pateikė valstybės narės. Paprastai komisija sumažina valstybių narių pasiūlymus ir komisijos pateikiamame dokumente yra jau mažesni skaičiai nei tie, kuriuos siūlė valstybės narės. Jeigu taryba dar labiau sumažina tuos skaičius, tai lyginant e, t, valstybių narių pasiūlytas sumas ir tai, kas dabar patikta, tai tikriausiai yra daug, daug mažiau. Ir Lašlo Surien siūlymas grįžti prie komisijos pasiūlymo tikriausiai yra pagristas. E, ir E, argumentuotas Mikal Toiro. Äh, Ponas Guodmanis e, iškėlė svarbų politinį klausimą. Tai yra kokia yra mūsų pozicija, atsižvelgiant į tai, kad dabar yra didelė ekonominė ir finansinė krizė. Valstybės narės susiduria su problemomis nacionaliniuose biudžetuose. Galbūt parlamentas galėtų pasakyti štai ką, jeigu valstybės narės mano, kad reikia taupyti visur, mažinti ir ES fondus, nes biudžetai yra labai skilėti. Bet jeigu vis dėlto manome, kad reikia, manoma, kad kai kuriuos fondus reikia finansuoti, tai yra svarbus argumentas, neturėtume nuo jo atsiriboti. Ponas Tuodmanis ką tik tai kalbėjo apie tai, kas susijęs su lėšų įsisavinimo pajėgumais. Pavyzdžiui, ar regioninės politikos biudžeto lėšos bus panaudotos? Atrodo, kad ne, nes buvo didelių skirtumų, buvo ne, daug netoligumų ir atsižvelgiant į, į skirtingos tikslo regionus ir skir, situacija skirtingose valstybėse yra skirtinga. Taigi mums bus sunku, jeigu, jeigu na, atsisakysime lėšų, pasitelkdami argumentą, kad dabar negalėsime, ne, valstybės neįsisavins lėšų. Tačiau kodėl? Kaip paskui paaiškinsime, kodėl tos lėšos nebuvo panaudotos? Svarbu panaudoti politinius argumentus. Pirmiktinai reikalauti, kad lėšos būtų atidėtos, kad būtų numatyti uh, rezervai, kad lėšos būtų išaldytos, kol ne, nebus, netaps aišku, kodėl jos nebuvo panaudotos, kol mes laukiame informacijos. Man atrodo, kad koordinatoriai šį klausimą jau svarsti. Tai yra, reikia ataskaitos apie lėšų įsisavinimo pajėgumus. Mes, man atrodo, turime teisę žinoti, kodėl lėšos nepanaudojamos. Būtų labai lengva situacija būtų labai paprasta, jeigu galima būtų lėšas išbraukti. Man atrodo, kad mes turėtumėme priversti komisiją tai paaiškinti draugę su valstybėmis narėmis. Mes tu, norime žinoti tikrasias priežastis, kodėl lėšos nepanaudojamos. Ponas Bostinaro. First, would... Ačiū. Norėčiau pasveikinti poną Šurieną parengus šį pranešimą. Aš kalbėsiu apie trečiąjį skyrių eksperimentinius projektus ir čia kalbėsiu apie Dunojaus e, upės regiono strategiją. Noriu pasakyti, kad mes palaikome šią strategiją, nes jos tikslas užtikrinti didesnį regiono konkurencingumą ir sustiprinti jo tapatumą. Ir mes, kaip siūlo komisija, palaikysime siūlo, siūlymą tą projektą paremti. Manome, kad šis projektas ir kitas eksperimentinis projektas vienas kitą papildo. Taip laimėsime laiko ir išvengsime na, projektų konkurencijos mūsų projekte. Trečias dalykas. Mes priešinamės tarybos siūlymui išlaikyti įsipareigojimų dydį, bet sumažinti mokėjimų dydį. Ir mes visiškai pritarėme komisijai, kad turėtų kad neturėtų būti mažinami mokėjimai ir dabartinės turėtų būti atstatytos dabartinės sumos. Taigi tokia buvo ir pranešėjo nuomonė, o jūs, pirmininkė, manau, irgi teisingai kalbėjote. Nepamirškite, 2011-aisiais viskas kažkiek keisis, kai kurios valstybės atsigauna ir 2011-aisiais įsisavinimo tempai bus didžiausi kalbėkime apie didelius, didelio masto projektus, infrastruktūros projektus ir jeigu su, finansavimas bus sumažintas, tai tas poveikis bus labai stipriai jaučiamas ir tikrai tie projektai bus įgyvendinami iki 2013. Pone Sobermaier. Ačiū. Jau kai kas konstatavo, kad pinigai vieni patys nesidaugina, tai, taip kad reikėtų kaip galima geriau e, valdyti turimas lėšas. Įsisavinimo problemos. E, aišku, mums nepriimtinos, mes nežinome, kodėl mums kyla tokių problemų. Tačiau savame suprantame, kad visa ta krizė, kuri mus ištiko, kuri ištiko regionus, yra toks momentas, kurio metu tikrai neturėtume atsitraukti atgal. Dunojaus strategijos e, yra įvairių planų numatyta, įvairių finansavimo planų, tai yra be galo svarbu ir jų nereikia atsisakyti. E, Dėl įvairių priežasčių reikėtų tiesiog pakeisti kelti klausimą, ar ir dabar reikėtų visas tas išlaidas, kurios yra patiriamos, tęsti. Toliau. Aišku, kad finansavimas eina daugiausia per regioninę politiką ir kai konstatuojame, kad tokios šalys kaip Turkija susiduria su panašiomis problemomis kaip Europa, kai matome, kad Europos audito rūmai kritikuoja kai kurios kontrolės aspektus, reikia kelti klausimą, ar išteklių trūkumas ir pagalba suartėjimu neturėtų peržiūrėti iš, būti peržiūrėti iš esmės. Aš nes, Aš nesakau, aš sakyčiau, kad reikėtų Dunojaus strategijai daugiau pinigų skirti, o nebūti tokiems dosniems šalims, tokiams kaip Turkija. Kolego Šajano pranešimas mane nemaloniai nuteikia vis labiau ir labiau, nes man susidaro toks įspūdis, kad mes čia viską painiojame, kol neįsijungia į diskusijas taryba, tai mes tik tais resgame voratinklį, kuriame patys susipainiojame. Mes neturime aiškios informacijos apie pasisavinimo e, galimybės procentus, bendro finansavimo problemų e, kyla. Kiti kolegos iš nacionalinių parlamentų sako, kad kyla ir žinių problemų, nes neturime pakankamai žinių, kaip panaudoti visus tuos fondus. Man atrodo, kad to aspekto tikrai neturėtumėm išleisti iš akių. kaip padaryti taip, kad šiek tiek pagelbėtumėm tom valstybėm narėm ir regionams, kurios susiduria su panašiomis problemomis. Aišku, su komisija turėtumėm žiūrėti, kaip galima padėti tokioms valstybėms ir regionams. Iš vienos pusės mes skatiname uh, siekti tų pačių tikslų, kaip numatyta sanglaudos politikoje, bet iš kitos pusės mes nežinome, ar tą mums leis lėšos dabar ir ateityje, nes valstybės narės, kurios tvirtina biudžetą, tiesiog nieko nesako šiuo klausimu. Dar vienas dalykas, dėl ko mes jokių reakcijų neišgirdome iš valstybių narių pusės, yra štai koks. Valstybės narės pasirašė finansinio stabilumo susitarimo Europos komisija pati savo viena turėtų paskirti 60-70 milijardų paketą. Niekas nežino, iš kur tas paketas bus paimtas, taip kad mes norėtumėm dabar kreiptis į komisiją ir paklausti, iš kur ateis tie 60 milijardų. Uh, Yra įvairių e, pasigirstančių gandų. E, pavyzdžiui, sakoma, kad kai kurioms rizikoms padengti bus panaudojami nepanaudoti kreditai. Būtent sprendžiant stabilizavimo fakte nu, numatytus klausimus, nežinau, ar tie gandai pagrįsti ar ne, Tačiau mums šiaip ar taip reikia išsiaiškinti. Jeigu norime toliau sėkmingai diskutuoti ir įgyvendinti e, e, sanglaudos politiką, turime aiškintis finansinę situaciją, nes antraip negausime teigiamų rezultatų. Juo labiau negalėsime visko sėkmingai įgyvendinti, nežinodami, kas už ką atsako. Aišku, mes ant atostogų slengščio, tačiau politika neatostogauja. Ir rugsėjo mėnesį mes turėtumėm labai susitelkti ir labai nuoširdžiai padiskutuoti šiais klausimais su komisija, nes neišsprendę šių klausimų jokių konkretesnių rezultatų nepasieksime. Labai ačiū, sako pirmininkė, daugiau niekas pasisakyti nenori, tad paprašysiu Laslo Surjan atsakyti į užduotus klausimus. Eh, eh, ačiū kolegos už jūsų komentarus ir už jūsų patarimus, pasiūlymus. Buvo labai įdomu, įdomi diskusija. Ir norėčiau atsakyti jūsų klausimus. Visų pirma, mano draugas kolega panas Gudmanis Aš, jeigu vertimas buvo geras, tai jūs sakėte, kad jūs prieštaraujate, o po to pakartojate tą, ką ir aš norėjau pasakyti. Tai neižvelgiu čia jokio prieštaravimo. Ir tai yra svarbiausia, ką jūs labai aiškiai išsakėte. Būtent ar šis regioninės plėtros komitetas nuspręs ginti tuos skaičius, kuriuos pateikė Europos komisija galutinių dėrybų su taryba metu, ar nepritarsite tiems skaičiams. Jeigu aš teisingai supratau, e, kolegos, kurie dabar pasisakė, jie daugiau mažiau yra vieningos nuomonės, kad turėtume bandyti apginti e, uh, tokius skaičius, išlaikyti juos. Ir tai yra ir, ir mano tokia pozicija. Aš kalbėjau apie tai, kad galų gale visai gali būti, gali būti, kad mes patirsime dėlių nuostolių. Jūs vėlgi paminėjote priežastis, kodėl tam tikra lėšų dalis dings. Bet dabar privalome pasirinkti tinkamą taktiką. Ir būtent dėl to rugsėjį aš tikiuosi, kad dauguma šio komiteto narių balsuos teigiamai dėl šio pasiūlymo, kaip sakė ponė pirmininkė, dėl to, kad jis yra pagrystas būtent apginti Europos komisijos planus. Kodėl? Akivaizdu, kad įgyvendinimo lygis auga. Yra aišku, kad per paskutinius metus dėl įsipareigojimo signavimų buvo pradėta nemažai programų ir mokėjimai galų gale a, vis tiek bus išmokėti, galbūt truputį vėliau, bet jie bus išmokėti. Ir dabartinis laikas, 11-12 metai, yra tas laikotarpis, kai mokėjimai bus didinami. Ir tai yra kartu ir tarybos taktinis žingsnis. Ir galiausiai manau, kad mes turėtume laikytis vieningos nuomonės teikdami, kad sanglaudos politika, regioninės plėtros politika nėra tos problemos dalis, bet sprendimo dalis. Tai yra naudinga priemonė, per kurią galime pagerinti ekonominę situaciją ES valstybėse narėse. Ir todėl turėtume ne mažinti, bet didinti mokėjimus. Žinoma, tai turėtų būti daroma dėl e, dabartinės situacijos, nors, aišku, labai realus didelis padidinimas nėra galimas dėl dabartinės finansinės situacijos. Kalbant apie pilotinius projektus, eksperimentinius projektus, pati komisija siūlė, kad bent trys, trys pasiūlymai panaudojučio, mano vienas jūsų, yra e, priimtini. Galbūt ne, ne tokie, kokie jie buvo patikti dabar, bet galima dėl jų dėrėtis, tartis ir yra didelė galimybė, kad rastume gerą bendrą sprendimą. Ir aš tikiuosi, kad taip ir bus, kad parengsime gerus pilotinius projektus, kurie galės būti deramai gyvendinti. Aš tikiuosi, kad visiems yra aišku, kad dabar šiuo etapu mikroregioninė politika reikalauja daugiau lėšų. Reikia sustiprinti bendradarbiavimą tarp regionų ir, ne, ir pilotiniai projektai, net jeigu jie atneštų nedaug papildomų lėšų, bet vis tiek atneštų papildomų lėšų. Ir tam galime pasinaudoti ir kitus turimus fondus, pavyzdžiui, Sanglaudos fondą. Ir noriu taip pat jūs informuoti, kad kalbant apie finansinio stabilumo paktą, tą naująją priemonę, 60 milijardų eurų paramą. Čia net nėra pinigai svarbiausia. Tai nėra europiniai pinigai, jeigu galiu tai pasakyti, kurie bus surinkti iš skirtingų šaltinių ir sudėti į vieną krepšelį. Tai yra programa, parengta tikintis, kad jos niekada nereikės įgyvendinti, ją pasinaudoti. Bet turime būti pasirengę, jeigu tokia situacija susiklostytų. Ir jeigu prireiktų, jeigu viena ar kita valstybė narė gaus paramą šio naujojo fondo, tada komisija e- eis ir pirks lėšas iš uh, finansinių rinkų su mažais, maža palūkanų norma. Ir tai yra daug geresnis variantas, sprendimo variantas, negu kad pasikliauti keliomis stipriausiamis valstybėmis narėmis nes e, finansinėse rinkose komisija galėtų gauti e, paskolą palankesnėmis sąlygomis. Ir būtent tokios lėšos būtų e, panaudotos padėti tai valstybei nariai, kur turėtų gauti paramą pagal šią naują programą. O tai nebūtų lėšos paimtas iš sanglaudos politikos lėšų numatytų. Ir tai nebus regionų plėtros fondo lėšos, kurios bus perkeltos į šią naują programą. Ir džiaugiuosi, kad kai kurie iš jūsų kalbėjote apie tai, kas jums e, yra neaišku, tikrai dėl 6 milijardų, kad 6 milijardai yra, sudaro pusę vienerių metų ES biudžeto uh, Tai tikrai visus šokiravo, tai buvo, aš tikiuosi, kad nesusipratimas. Taigi, kolegos, ačiū Jums už klausimus, už Jūsų komentarus ir tikiuosi, kad galėsime kartu dirbti ir lauksiu Jūsų pakeitimų ir tikiuosi, kad po to mūsų komitetas parengs naudingą nuomonę, pagrįstą nuomonę. Ir galėsime pasiekti savo siektinų tikslų. Ačiū už Jūsų komentarus. Šulašlo, dar ponia Kalenbach norėjo pasisakyti, prašau. Dankeschön, dass ich auch nach dem Berichterstatter nochmal drankommen darf. Ačiū už tai, kad suteikite man žodį po pranešimo. Aš pritarčiau daugeliu jūsų, ką tik išsakytų minčių. E, prieš tai norėjau pasakyti štai ką. Norėčiau, kad mes, regioninės plėtros komitetas, nusiųstume aiškę žinę prieš vasaros atostogas valstybėms narėms apie finansavimą ateityje. Bus pakeitimų visiems kitiems punktas, punktams, bet aš tikiuosi, kad bent jau dėl šito šiandien susitarėme. Ir tuos du vasaros mėnesius, nam, kuriuos paleisime namuose, galėtume panaudoti skleisdami žinę, kad ne, nieko nepasieksime, jeigu regionams nebus finansavimo. Žinome, kad regionai yra vystimosi ir augimo variklis. Ir jeigu mes norime, kad ta 2020 strategija pasiteisintų, mes negalime dabar imti trauktis ir sakyti, kad ją reikia gyvendinti su mažiau lėšų. Jūs sakėte, kad mes bandomės, ne tiesiog blaškomės tamsoje, bandydami išsiaiškinti, kokie yra e, regionų finansiniai gebėjimai. Tačiau būtent mūsų komitete mums labai svarbu nusiųsti žinę, kad mes žinome, kur link eiti, ypač jeigu norime, kad, darb, kad regionuose būtų kuriamos darbo vietos. Mininkė, turime nuspręsti, kad iki kada teikiame pakeitimus. Tas terminas bus trumpas, nes Lašlo uh, jau sakė, kad mūsų laukia įtempta darbo atvarkė, kuomet svarstame biudžetą. Paprastai laiko daug neturime, taigi e, pakeitimus reikia įteikti iki Liepos 26. Taip pat noriu Jums priminti, kad rugsėjo 6 mes balsuosime ir darau prielaidą Lašlo pataisik mane, jei aš klystų, balsuosime dėl pakeitimų pranešimui, bei taip pat priimsime sprendimus dėl eksperimentinių projektų. Todėl labai svarbu, kad koordinatoriai šį klausimą apsvarstytų ir paskui pasikalbėtų su Lašlo, kad mes būtume pasirengę rugsėjo mėnesį priimti sprendimus dėl šių projektų. Ir dar vienas dalykas susijęs su tais projektais. Reiktų taip pat suvokti, kad tai yra papildoma našta tenkantį Europos komisijai, kuomet priimami sprendimai, kuriuos projektus finansuoti. Ir finansavimą mes numanome tik, pat, numanome tik pačiam projektui, bet nefinansuojame e, personalo, kuris komisijoje turi rūpintis tais projektais. Taigi, noriu pasakyti, kad kai mes priimame sprendimus dėl naujų projektų, mes taip pat turėtumėme atsižvelgti tai, ar nereik, reikėtų finansuoti gebėjimų mm, žmogiškų išteklių komisijoje e, finan... vykdyti tuos projektus. Tas pats yra ir su Baltijos jūros strategija, kuriai parlamentas numato papildomus 20 milijonų eurų kurie turėtų būti skirti regionų direktoratui, kad būtų žmonių, kurie galėtų tą strategiją gyvendinti. Taip pat buvo numatyta lėšų skirtų panašiems tikslams ir kitais atvejais, jei aš neklystu, taigi mes turime nepamiršti ir finansavimo struktūros. Taigi toks yra paskutinis mūsų darbo tvarkės punktas. Pakeitimus reikia teikti iki Liepos 26 vidurdienio. Prašau to nepamiršti. Kitas mūsų posėdis įvyks rugsėjo 6 dieną pirmadienį. Iš tikrųjų, pusę 7 val. vakare. Taigi, 19 val. Strasbūre. Nuo 19 iki 20.30 Strasbūre, rugsėjo 6. Taip, ponė Dėly. Merci beaucoup, madame la présidente. Je... Ačiū, ponė pirmininkė. Aš norėčiau išsiaiškinti rugsėjo mėnesį turėsime urban programos įvertinimą, nes, kiek supratau, lik ir buvo tam tokia pradinė nuostata, kad tik ir turėtumėm. Norėčiau tikrą informaciją turėti. Negalim konkrečiai atsakyti, bet galiu patikinti, kad po vasaros bus skirta daugiau, daugiau dėmesio skirta urban e, dimensijai ir Taip pat pasitarsime su komisija, ar jie jau bus pasirengusi mums, mums pristatyti savo vertinimą. Ir tas pats dėl biudžeto, nes kolegos minėjo, kad neturi pakankamai informacijos, tai galėsime pasitarti su komisija, kad mums jis suteiktų daugiau tos informacijos, būtent dėl politikos įgyvendinimų ir jo, jo finansinių aspektų. Uh, Dabar noriu padėkoti visiems dalyvavusiems posėdį. Posėdis jau prieartėjo prie pabaigos ir jeigu nebėra jokių punktų, kuriuos norėtumėte pristatyti, jokių klausimų, tai noriu e, Jums visų pirma priminti, kad per ateinančias dešimt dienų turėtume visą dėmesį skirti pasiūlymams, pakeitimams ir taip pat noriu palinkėti visiems geros vasaros ir pasimatysime rugsėjo mėnesį. Ir taip pat primnikė dėkoja vertėjams ir linkė taip pat geros vasaros. Ačiū.